We have uh, this morning two thematic papers. Uh... Šį rytą turėtume svarstyti du dokumentus. Atsiprašau, kad kiek vėluojame. Bet taip yra dėl to, kad koordinatorių posėdėje buvo svarstumi keli labai svarbus klausimai. Taigi, kitas darbo atvarkės klausimas yra darbo dokumentas numeris 6 klimato kaitos keliamos problemos, su kuriomis susiduria Europos ekonomika ir pramonė. Šį dokumentą parengė e, Bas Eichhout ir jis e, dabar pristatys šį dokumentą, po to mes jį svarstysime. Taigi prašyčiau pranešiojo pristatyti jo parinktą dokumentą. Dėkuoju pirmininkė. Aš kalbėsiu alandų kalba, kadangi tai yra mano gimtoji kalba ir man bus lengviau kalbėti. So you can all prepare and get your earphones out. Taip, taip, galite uh, užsidėti ausinės. Dėkuoju. Šis dokumentas yra skirtas tam, kad mes galėtume giliau svarstyti mūsų ištikusią krizę, bei geriau pasiruošti e, galimoms ateities krizėms. Visiems yra žinoma, kad e, mes šiuo metu išgyvename klimato krizę ir dar vieną mažiau žinomą krizę, tai yra maisto krizę. Bet to pasaulyje kai kur trūksta vandens, bei susidurima su kitais pavojingais reiškiniais. Nemanau, kad e, išsivadavę iš šios krizės mes galėsime tiesiog tęsti gyvenimą kaip ir iki mūsų ištikusios krizės. Nes e, gyventojų skaičius žemėje sparčiai didėja, netrukus e, bendras gyventojų skaičius pasieks 9 milijardus ir visus šios žmonės reikės aprengti, maitinti bei suteikti jiems galimybę naudotis visomis tomis paslaugomis, kuriomis mes galime naudotis Europoje. Taigi negalime apsimesti, kad galėsime toliau gyventi kaip gyvenė, jeigu jei pasaulyje gyvens 9 milijardai žmonių. Mes dažnai kalbame apie tai, kad mums trūksta energijos išteklių. Ir kad visas šias problemas galim bus išspręsti tuo atveju, jei mes e, pakeisime mūsų ūkį, jeigu prisitaikysime prie, prie žalesnio ūkio. Tačiau taip iš tikrųjų nėra. Mums e, trūksta, pavyzdžiui, ir žemės ūkio naudmenų. Ir mes vargu ar galėsime surasti naujų žemės plotų. Aš esu iš žaliųjų partijos ir man labai rūpia apslikosagos klausimai. Tačiau aš kalbu ne vien apie žaliems rūpimas problemas, aš kalbu apie geopolitinę įtampą, nes netrukus susidursime su žemės, vandens stygiumi. Ir todėl turime galvodami apie ateitį, tinkamai pasirengti visoms šioms problemoms. Jei pažvelgsime, kad ir įprastinius, e, e, kasdien naudojamus daiktus, pavyzdžiui, į kompiuterį, į baltus, pamatysime, kad 95 procentai visų e, šios produktų, šių produktų sudėdamųjų dalių yra gaminama Kinijoje bet to neaišku, ar galėsime tinkamai apsirūpinti visomis mums reikiamomis žaliavomis. Turime savęs paklausti, ar mes sugebėsime iš tikrųjų sukurti pakankamai žaliavų tam, kad galėtume turėti tvarų ūkį. Reikėtų įsiklausyti į tai, ką sako mūsų politiniai lyderiai ir galvoti apie tai, kokį tolesnį raidos kelią turėtume pasirinkti. Europa anksčiau ir vėliau turės atsakyti visus šios klausimus. Nepamirškime, kad turime konkuruoti su kitomis pasaulio šalimis. Kai kalbame apie tvarę energetiką, apie prisitaikymą prie klimato kaitos, kalbame ne vien apie žalę ekonomiką mes kalbame apie visiškai kitokią ekonomikos paradigmą. Apie žalę ekonomikos paradigmą, kuri būtų labiau pritaikyta prie ateities poreikių. Be to savo pranešime aš kalbu apie tai, kad būtina geriau išnaudoti turimus išteklius bei reformuoti mūsų ūkį taip, kad jis būtų mažiau imlus žaliavoms. Mūsų ekonomika turėtų prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir todėl tai reiškia, kad mes turime geriau pasinaudoti turimais gamtiniais ištekliais, turime juos tausoti, o tai reiškia, kad turėsime iš esmės peržiūrėti visą savo gyvenimo būdą. Tai štai iš esmės apie ką aš kalbu savo pranešime. Visi šie klausimai yra kur kas svarbesni nei, tis, nei tiesiog e, bendro vidaus produkto skaičiai. Mums reikia platesnės diskusijos. Man bus labai įdomu išgirsti e, kolegų nuomonę, nes dokumente pateikiu nemažai praktinių pasiūlymų. Bei pateikiau taip pat svarių argumentų, kurie įrodo, kad mes galime prisitaikyti prie ateities iššūkių. Pavyzdžiui, akivaizdu, kad apivartinių taršos leidimų prekybos sistema pasiteisina ir tai yra vien, uh, tik vienas pavyzdys. Nepaisant e, visų galimų kliūčių, ši sistema veikia ir Dabar už vieną toną CO2 rinkoje prašoma 20-40 dolerių, nepaisant visų kalbų. Manau, kad turime siekti, kad būtų nustatyta tokia vienos uh, anglės dvideginio kai, tonos kaina, kuri būtų patraukli investuotojams, kuri priverstų investuotojus investuoti naujas žalesnės technologijas. Uh, energijos efektyvumas, štai ko mums reikia. Nes būtent efektyvesnė, našesnė energetika padės mums e, prisitaikyti. Ir ją kurdami e, turėsime investuoti į naujas žalesnės technologijas. Kad tai taptų realybė, mums reikia labai aiškių konkrečių tikslų turime imtis aktyvių veiksmų ir nustatyti privalomus energijos tauso, privalomas energijos tausojimo, energijos efektyvumo normas. Ir nepamiršti, kad e, mūsų ateitis priklauso nuo aplinkosaugos. Ši krizė yra puikia galimybė mums peržiūrėti dabartinę darbo tvarkę bei pamat, pagalvoti apie nuseklesnius prisitaikymo prie naujų aplinkybių veiksmus. Aš pranešime kalbu ne vien apie klimato kaitą, aš tengiuosi priepti ir visus kitus su aplinkos auga ir ūkio susijusius klausimus. Aš kalbu apie žemės ūkio politiką, apie vandens politiką, nes būtent nuo šių dalykų priklausys mūsų būsimoji ekonomika. Nes mums reiks pasirinkti ir aš išdėščiau e, galimus variantus, turime įrodyti, kad Europa yra pažangi, kad mes šiame žaidime esame lyderiai, lyderiai nes jeigu to nepadarysime, tuomet veiksmingesnės ekonomikos mus pralenks ir tada mums bus sunku pasivyti partnerius. Taigi aš manau, kad yra pagrindinis dalykas būti lyderiais ir nebėgti iš paskos. Taigi tiek įžangai, dėkoju Jums, ponė pirmininkė, ir dėkoju visiems už dėmesį. Dėkoju. Dabar norėčiau pakviesti kolegas komentuoti, užduoti klausimas per vanš. Ačiū už pasisakymus, pasisakymą, pristatymą. Aš manau, kad kartais susidaro įspūdis, kad dabar viskas sukasi apie krizę, bet jeigu pažvelgtumėme į praeitį, pamatytumėme, kad e, ir krizės, storojimo su krizės padariniais strategijoje e, turėtų atsispindėti šie dalykai. Na, o aš norėčiau pažvelgti į mūsų jau atliktą darbą, į tą laikotarpį kuris buvo prieš krizę 7 metų kovą, kai pirmininkavo Vokietija. Aš manau, kad Vokietijos strategijos esmė ir buvo įtraukti visus šios dalykus ir atlikti tam tikrus diagnostinius darbus, kuriant ateities modelį. Tačiau žvelgiant į tos diagnozės išvadas ir žvelgiant į strategiją, kyla klausimas, ar, ar teisingai ji buvo parengta. Na ir jeigu pažvelgtumėme į teisės aktus dėl klimato ir energetikos, ten yra ir vidaus rinkos pagrindo apibrieštis, tačiau trūko tiesioginių investicijų Žinome, yra, koks yra skolos lygis ir privačios, privačios investicijos nebuvo mobilizuotos, tačiau jeigu norime aktyviai panaudoti lėšas, turime gauti ir viešasias investicijas, valstybinės investicijas. Ir ES turi prisimti savo atsakomybę per įvairius egzistuojančius mechanizmus. Yra tam tikrų bandymų, yra mastoma, kaip tą būtų galima padaryti, kaip ES galėtų tiesiogiai įsitraukti tuos darbus, kuo galima veiksmingiau. Na ir aš e, pateiksiu pavyzdį - moksliniai tyrimai ir plėtra. Tarp taip pat elektros e, tinklų sujungimas. Tai irgi yra didžiulis iššūkis. Suprantame, kad daug metų prireikia, kol tie darbai yra atliekami. Na ir Europos komisija turi prisimti atsakomybę ar parengti tokias strategijas. Dabar kalbant apie kainas, kainos yra problematiškas rytis. Kaina būti, turi būti tokia, kuri skatintų investicijas, mažintų suvartojimą, taip pat kainos turi būti sąžiningos, tam, kad nekiltų energijos skurd, energetikos skurdas. Taigi taip pat reikalinga reglamentuoti kainas, reglamentuoti energetikos politiką ir kažkurio tai momentu atidžiai apsvarstyti kainos aspektą. Dar vienas dalykas. Mes kartu su kolega pranešėju bandysime pasiaiškinti, kaip mes galėtumėme sureaguoti uh, ką, kaip ES galėtų prisidėti prie tų darbų ir galbūt būtų galima dėrėtis dėl tiekimo sutarčių, e, tiekimo iš trečiųjų valstybių. Ar ES apskritai yra energijos, energetikos bendruomenė? Taip pat reikia, aišku, dėrėtis ir su Rusija dėl naftos ne kiekviena valstybė narė atskirai tą turi daryti, o visa Europos Sąjunga turi dėrėtis dėl šių dalykų. Taip pat aš šiek tiek apgailestauju dėl tam tikrų dalykų. Mes ir su kolega apie tai anksčiau kalbėjomės. Jeigu tikrai norime pakeisti žmonių vartojimo modelį, kalbant apie CO2 politiką, kalba neina vien tik tai apie būdą, kaip tą būtų galima padaryti. Reikia pamastyti apie kainų nustatymą, koks turėtų būti BNP procentas paskaičiuotas. Taip pat reikia įtraukti ir kitus rodiklius. Tiesiog reikia šiek tiek viešosiose diskusijose aiškiau apie tai kalbėti ir daryti aiškesnius skirtumus. Būtent e, taip aš norėčiau prisidėti prie šių diskusijų. Thank you and um, thank you for the excellent work. Ačiū už puikų darbą. Norėčiau akcentuoti keletą dalykų. Keletą minčių išsakyti, išklausus pristatymo. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie kainų nustatymo mechanizmą. brandolinė energetika, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas e, turi takos kainų politikai. Bet kalba neina vien tik tai apie subsidijas. Aš manau, kad e, to tikslo būtų galima pasiekti per teisės aktus. Ir kaip ir yra finansinės krizės atveju, rinka pati negali efektyviai išgyventi. Ir jeigu norime pagelbėti rinkoms, turime nustatyti teisingas kainas dėl CO2 emisijų ir panašiai. Jeigu CO2 išlakos bus įtrauktos į atitinkamas direktyvas, tuomet mes galėtumėme labai tikslingai parengti mechanizmą ir tuomet jau pačios rinkos surastų būdų, kaip joms geriausiai būtų galima pasiekti numatyto tikslo. Taigi aš raginčiau mus visus peržiūrėti teisėkuros pagrindą, teisės aktus šiek tiek atidžiau. Tai aktualu ir kitų klausimų atveju, tarkim, ekologiško dizaino direktyvą vėlgi reikia nustatyti gamtinių išteklių emisijų ribas tiems produktams, kurie yra įvežami ES rinkas. Ir taip pagelbėtumėme ir ES bendrovėms, kurios galėtų savo produkciją eksportuoti į Rusiją, Kiniją, JAV. Taip pat reiktų daryti nuorodą į subsidijų sistemą ir biudžetą. Subsidijų sistema yra labai plati anglies e, rinkoje. Mes subsidijuojame šį, šią, šį sektorių keturis kartus daugiau, negu kad pagal apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Taigi, nesubsidijuokime anglies rinkos per savo nacionalinius biudžetus, nes tokiu būdu bus pereinama prie novatoriškesnių Jeigu, jeigu to nedarysime, ne, nesubsidijuosime anglės rinkos, tuomet bus perinama prie novatoriškesnių sprendimų. Ir galbūt įsiskolinimo lygis bus mažesnis. Na ir kitas dalykas - mokesčiai, kaip būtų galima numatyti mokesčių lengvatas per subsidijas inovacijoms. Ir čia, aišku, labai svarbu, svarbus viešo, viešojo privataus sektoriaus bendradarbiavimas, partnerystė. Nes tik tokiu būdu sukaupsime reikiamas reikiamus išteklius ir reikia pakalbėti, kaip būtų galima privačių lėšų, numatyti lengvatas privačioms lėšoms. Ir pavyzdžiui, jeigu numatytumėme atitinkamą procentą Europos finansavimo iš Europos fondų ir bendrą finansavimą iš nacionalinių fondų, pavyzdžiui, 20-30 procentų turi ateiti iš nacionalinių biudžetų. Uh, o po to dar trečioji dalis iš privačių lėšų. Na ir dar keletas minčių. Norėčiau, kad pakalbėtumėme apie tai, ką galėtumėme kartu nuveikti su verslo įmonė, įmonėmis, mokslininkais dėl Europos mokslių tyrimo erdvės. Uh, ir susijęti tai su Europos strategija 2020. Nes bijau, kad kol kas tai yra tik tai gražūs žodžiai, bet kai jau kalba perės prie įgyvendinimo, nematysime rezultatų. Ir čia jau yra mūsų uždavinys bandyti kažkaip tuos rezultatus pasiekti, kad galėtumėme išpristi iš krizės, ką galime mes padaryti teisėkuros srityje, biudžeto srityje, finansavimo mechanizmų srityje tam, kad pakeistumėme įvykių eigą. Manęs Kuotmanis. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę pasisakyti. Norėčiau du dalykus pakomentuoti. Kiek žinau, apivartinta šios leidimų ir kvotų aukcionų sistema nėra ideali. 2012 tai metais bus pradėta aukcionų sistema. O šiuo metu yra postkiotinis kvotų, postkiotinė kvotų priekyba, atvartinių taršos leidimų priekyba, kuri egzistuoja įvairiose valstybėse. Ir vyksta tam tikri sandoriai tarp valstybių. Žinome, kad Vengrija ir su Japonija, su Latvija, taip pat Austrija daro bendrus kažkokius tai kvotų susitarimus. Tos kainos yra neatviros ir tiesiog valstybės derasi dėl tų apivartinių taršos leidimų priekybos jau dvišalių pagrindų. Jeigu aukcionų sistema bus įdėkta, aš vis tiek nesu labai optimistiškas dėl šios sistemos. Nes reikia pirmiausiai įtvirtinti dabartinę sistemą. Dabartinė sistema buvo nustatyta 8 metų gruodį. Aš dalyvavau tame posėdėje, tame susitikime ir aštuonios valstybės kovojo už tai, kad būtų numatytos išskirtinės aplinkybėms, aplinkybės, kai 10 procentų kvotų nėra, nepatenka į aukcionus. O jeigu norime visas kvotas pardavinėti per aukcionus, tuomet reikia keisti sistemą. O sistema, kaip žinote, nepradės veikti anksčiau kaip 2012 metais. Tai kaip dabar vėl kurti naują sistemą, kai dar ta atseit naujoji sistema net nepradėjo veikti. Ir nelabai suprantu, kaip būtų galima reguliuoti kainas, nes paprastai pagal dabartinę sistemą tai yra tik tai startinė aukciono kaina, o jeigu kažkas nori įsigyti tą kvotą ES viduje, kaina kyla ir minimali turi būti nustatyta vyriausybės kaina, bet tai nebūtinai bus galutinė kaina. Dėl to norėčiau kažkaip nuostatą įrašyti, kur būtų kalbama apie tos kainos, minimalios kainos nustatymą ir kad būtų bandoma išsiaiškinti, kaip ši dabar jau patvirtinta sistema pasiteisins ES ir nepradėti jau galvoti apie tai, kaip ją būtų galima realiame gyvenime pakoreguoti. Monsieur le Président, j'ai Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mums nuolat kartojama, kad iš tiesų turi keistis ekonomika. Mane tai labai stebina, nes žaliosios ekonomikos potencialas iš esmės yra teigiamas dalykas, tačiau aš nesu įsitikinęs, ar žalioji ekonomika gali pakeisti visą dabar egzistuojančią ekonomiką. Tai turėtų būti esminis klausimas. Aišku, ji gali padėti sukurti naujas darbo vietas, gali ta žalioji ekonomika įtakoti naujų ekonomikos sektorių atsiradimą. Tačiau aš nesu įsitikinęs, kad ši, šis žalesis ekonomikos matmuo galėtų pakeisti didžiąją dalį tradicinių sektorių, tradicinės veiklos ir nežinau, ar yra teisinga elgtis taip, lyg mes galvotumėm tik tai žaliai, e, ypač kai mes matome, kad kitos pasaulio šalis Amerikoje, Azijoje, Pietų Amerikoje e, galvoja ne taip. Toliau kitas dalykas, kurį aš jau dažnai miniu ir kuris man labai rūpi, tai yra tai, kad mes turime tapti beveik filosofais ir vis mažiau žmonių yra norinčių kalbėti apie tai. Mes kalbam apie ekonomikos augimą, apie nulinį ekonomikos augimą, remiamės BVP e, duomenimis, tačiau kai kurios ES valstybės savo gerovės siekia kai kuriais abejotinais būdais. Mes visi žinome, koks yra ekonomikos augimas ES pastaruoju metu. Žinome, kad kitais metais mums tikriausiai nepavyks pasiekti gerų rodiklių ir tai turės įtaką ir socialiniam draudimui, socialinio draudimo finansavimui. Taigi, man atrodo, kad reikia kelti tokius klausimus. Mes turime suvokti, kad mums nepavyks išlaikyti iki šiol egzistavusio balanso ir nepavyks pasiekti smarkaus ekonomikos augimo, kuris padėtų finansuoti socialinės apsaugos sistemą. Tai yra problema ir mes iki šiol šitai problemai skiriame per mažai dėmesio. Juolab, kad jau dabar yra aišku, kad ilgą laiką ekonomikos augimas dėje bus menkas ir tai turės įtaką socialinio draudimo sistemai. Tai reiškia, kad socialinės apsaugos sistema susidurs su dideliais iššūkiais. Ir manau, kad tai turėtų atsispindėti ir mūsų išvadose, kalbant apie situaciją po krizės. Nes ta situacija po krizės galėtų būti tuo pačiu ir žvilgsnis į ateitį. Pane Sokmar, dėkoju pirmkė ir dėkoju už šio dokumento pristatymą. Be abejo, mes visi pritarėme tam, kad mums reikia naujos žemės ūkio politikos. Tačiau dokumente yra dalykų, dėl kurių aš nesu toks tikras. Kaip ir prieš mane kalbėjęs kolega, kalbėjo apie gyvenimą po krizės. Aš manau, kad mes turėtume nepamiršti, kad mes ne tik jau išbridome iš dabartinės krizės, bet mes ir e, įžengėme į naują etapą, į naują ekonominės raidos etapą. Per pastarosius 30 metų išgyvenome ypatingo ūkio pakilimo laikotarpį. Mūsų šuolis į priekį buvo iš tikrųjų neįtikėtinas. Romos klubas e, dar tais laikais kalbėjo apie tai, kad kažkada mums pritrūks gamtinių, gamtinių išteklių Ir tuomet atrodė, kad viskas tiesiog yra piešime pernelik juodomis spalvomis. Na, tokį, tokios prognozijos nepasitvirtino, neišsipildė dėl to, kad mes pradėjome naudoti puslaidininkius. Taip pat suradome ir naujų energijos šaltinių bei naujų žaliavų. Ir pastarausios 30 metų Gyventojų skaičius žemėje ir jų gyvenimo sąlygos padidėjo keturis kartus. Nuo vieno milijardo iki keturių milijardų. milijardų. Taigi yra didžiulis pokytis kuris iš esmės pakeitė žmogaus galimybės e, šiandienos pasaulyje, bet tai taip pat iš esmės ir pakeitė mūsų mąstysiną apie aplinką, kurioje gyvename. Nes šiandien panašu, kad mes visi norime turėti daugiau. Ir manyti, kad ateityje mums pritrūks išteklių, žaliavų, atrodo natūralu. ir pranešėjas tam taip pat pritarė. O aš manau, kad pasaulyje yra daugybė vietų, kuriuose, e, kuriuose nėra dar plėtojamas žemės ūkis. Ir jeigu mes pasinaudotume šiais plotais, galėtume spręsti maisto stokos krizę. Taip pat galime galvoti ir apie naujas uh, technologijas, kurios galėtų atgaivinti net ištisus regionus. Uh, Pažvelkite, pavyzdžiui, į Afriką. Ir tai yra tik vienas pavyzdys. Taigi, aš manau, kad mums reikia šiek tiek kitos perspektyvos, žvelgiant į ateitį. Todėl, mano manimu, kito kolegos pastaba yra labai svar, svarbi. Kolegė kalbėjo apie subsidijas ar apie tai, kad subsidijos iš tikrųjų sulėtina mūsų vystimasi. Galima būtų galvoti ir apie naujus mokesčius. Jei mes norime, kad pasaulyje būtų daugiau investuojama ir ypač į, skur, į tas vietas, kurios kenčia nuo skurdo, man nesuprantama tuomet, kodėl siūloma yra apmokestinti finansinės operacijas nes e, toks mokestis reikštų, kad investuotojai mažiau investuos į skurdesnės pasaulio vietas ir taip mes e, e, stabdysime šių regionų vystimasi. Pirmininkas, dar šeši kolegos norėtų pasisakyti. Aš perskaitysiu šį sąrašą. Baigal, Donata Hubner, Danuta Hubner, ponia Jakonsarė, Sven Gigold, dar vienas kolega ir Tomas Mann. You, Ačiū pirmininkė. Aš turiu prisipažinti, kad šis pranešimas yra akivaizdžiai žalios spalvos. Ir tai yra puiku ir aš galiu tik taip padėkoti pranešėjai už to, kaip jis parengė šį pranešimą, nes jo struktūra jo struktūra puikiai parodo, kaip mes galėtume formuoti politiką ateityje. Tačiau aš turiu kelias klausimus. Pirmiausia, manau, kad kai kalbame apie energijos šaltinius, turėtume paminėti ir branduolinę energetiką, kitaip elgsimės nenuširdžiai. Kai kuriuose ES valstybėse narėse yra neoficialiai nuspręsta nebekalbėti apie branduolinę energetiką, nepaisant to, kad branduolinė energetika uh, gali būti labai svarbių uh, ateities energijos šaltinių. Pavyzdžiui, mano šalyje vienas trečdalis visos uh, elektros energijos yra generuojama būtent branduolinėje elektrinėje o mes turime tokią tik tai vieną, beje. Taigi mes turime atvirai kalbėti apie branduolinį energetiką, kalbėti atvirai ir nuoširdžiai. Antras klausimas. Aš norėčiau, kad daugiau dėmesio būtų skiriama vandens stokos problemai. Mes galime be abejo ilgai kalbėti apie tai, kur galima būtų surasti naujų ariamų žemės plotų, kokiu dar naujų žaliavų mums reikėtų. Galime apie tai ilgai kalbėti, tačiau visiems yra žinoma, kad vanduo yra tas šaltinis, nuo kurio mes visi prik esame priklausomi. Ir vandens e, stygius yra labai rimta problema ne tik Afrikoje, bet ir daug kur Azijoje. Taigi turime, kaip aš jau minėjau, daugiau pasakyti apie šią labai svarbę vandens stygiaus problemą. Dėkuoju. Uh, thank you, Chairman. Uh, Renata Hubner. Renata Hubner. Uh, Renata Hubner. Kodėl mums reikalinga, reikalingas augimas, kuris yra palankus klimatui? Aš matau čia dvi priežastis. Viena jų yra susijusi su tuo, kad mes visi norime geresnės gyvenimo kokybės, ne tik savo, bet ir savo vaikams. Na, o kitas dalykas yra tai, kad mes turime pasiruošti pasauliniu mastu tam, kad 3-4 milijardai naujų vartotojų per ateinančius metus įsilies į pasaulinę rinką. Na ir vienas klausimas, kurio pasigėdau diskusijose ir dokumente, yra tai, kad mano manimu reiktų nepamiršti ir to fakto, kad e, klimato kaitos poveikis yra asimetriškas teritorinė prasme ir augimas palankus klimatui turi įtraukti į tuos darbus ir e, regionės ir vietos valdžios institucijas. Nes iš tiesų daug kas vyksta Europos miestuose ir sausra, potviniai, dirbožėmio erozija ir kit, visos kitos problemos ne, ne, ne, nevyksta taip toli nuo mūsų. Taigi mes turime suvokti, kad Mūsų pramonės įmonės irgi susiduria su didžiuliais kaštais, didžiulėmis sąnaudomis. Ir dažniausiai tos pramonės įmonės koncentruojasi teritorinė prasme. Taip pat klimato kaitos poveikio, po, reakcija klimatos kaitos poveikiai yra asimetriška irgi. Egzistuoja didžiuliai skirtum, skirtumai tarp išsivystimo lygių, išsivystimo potencialų ir dėl to, žinoma, atsiras tik dar naujų skirtumų vietos valdžios institucijų galiojimai, galios nevienodos įvairiose valstybėse narėse, viskas priklauso nuo politinės sistemos, tačiau pažvelgus į viešai sektorių, sprendimų prieimimo procesą, visur Europoje kasdien valdžios institucijos jų priimti sprendimai turi tiesioginės įtakos pozityvios ar negatyvios klimatui, pavyzdžiui, dėl švarių technologijų panaudojimo būstų šildymui, taip pat e, pirkimo politika, taip pat transportas e, kaimo vietovėse, žemės sąnaudos ir panašiai. Visi tie dalykai yra labai svarbus. Ir aišku, savaime aišku, kad reikalingos nacionalinės strategijos, reikalingi suderinti veiksmai Europos pasauliniu mastu, tačiau vis tiek aš manau, kad vietos valdžios institucijos yra irgi čia labai reikšmingos, ypatingai kai kalba eina apie klimatos, klimato kaitos priežastis. Turime suvokti, kad vietos ir regionės valdžios biudžetai turi atspindėti tuos prioritetus ir tas politikos rytis, e, kurias mes e, pateikėme. Dėkuoju. E, tätä tulevaa raporttia, kun sitten joskus arvioidaan, niin varmasti... Dėkoju. Dėl šio dokumento, kuris vėliau dar bus įvertintas, galėčiau pasakyti, kad to vertinimo vienas iš kriterijų bus toks, ar šiame dokumente mes randame kažką, kas kalbėtų apie ateitį ir apie potencialias ateities krizės. Kolega Hökmark pasakė, kad e, mes, mums trūksta žemės. Aišku, tai yra tiesa, tačiau kyla klausimas, kodėl šiandien situacija yra tokia, kad turtingos arabų valstybės perka žemės iš Rusijos? Atsakymas tikriausiai būtų toks. Žemė yra spekulacijos priemonė ir tai gali vėl sukelti dar vieną e, ekonominį burbulą, kuris proks. Ir jeigu mes žvelgsime į ateitį ir bandysime nuspėti ateities krizės, tai manau, tai ir turėtų būti viena pagrindinių šio dokumento temų. Kalbant apie žaliai matmenį, reikia pasakyti, kad tai yra labai svarbus aspektas, tačiau kita vertus mes negalima, negalime remtis tik tai senais metodais. Mes turime uh, žvelgti į ateitį ir galvoti apie tai, ką atneš ateitis, kokios bus naujosios technologijos. Juk iš tiesų prieš 20 metų e, popieriaus pramonė tapo aukštųjų technologijų pramonė ir buvo galima kalbėti apie jos augimą, tačiau šiame dokumente būtų geriausia kalbėti apie ateitį ir apie tai, ką, ką, žalesis ekonomikos augimas gali duoti pramoniai. Manau, kad pažangesnė e, energetikos politika, pažangesnė e, automobilių pramonė galėtų būti tos vizijos, kurių mums reiktų ir kurios turėtų atsispindėti šiame dokumente. Ugnikalnio išsiveržimas Islandijoje Pavyzdžiui, buvo didžiulė katastrofa ir tai turi tam tikrų pasiekmių, konkrečių pasiekmių, o aš esu žmogus, kuriam patinka kalbėti apie konkrečius dalykus. Taigi manau, kad mes dabar Europoje turime kalbėti apie uh, konkrečius dalykus, kalbėti apie geležinkelio atgaivinimą, tačiau bijau, kad gali atsitikti kaip tik priešingi dalykai. Mes gyvename prasiskolinusiame pasaulyje, nėra pakankamai lėšų ir galiausiai yra taupoma geležinkelio sąskaita. Šis dokumentas, e, kur kalbantis apie žalėjį ekonomikos augimą, apie žalėjį matmenį, yra neblogas, tačiau mums reikia kažkokių konkrečių pasiūlymų, kurie atsispindėtų tekste. Ačiū. The, Aš manau, kad šios diskusijos yra labai reikšmingos, nes kalba eina apie tai, ar mes parengsime tokią, tokį pranešimą, kuriame bus kalbama tikrai apie tą gilę mūsų ištikusią krizę ir apie tai, kad atsiranda nauja konvergencija. Jeigu tradicini, tradiciniai, tradicinės spragas užpildysime teisėkuros komitetuose ir derinsime uh, ekonomikos ir planetos interesus, gamtos interesus, jeigu juos suderinsime ir juos patalpinsime platesnėme ekonominės krizės kontekste, tuomet turėsime puikių galimybių pamastyti ir apie socialinius klausimus, išvengti socialinės įtampos ir plačiai susitarti tarp įvairių e, parlamento frakcijų. Taigi labai svarbu rimtai apie tuos klausimus padiskutuoti ir aš norėčiau paliesti keletą kolegų iškeltų temų. Ponas Hiokma, ponė Hiokmarkai, privalau Jums pasakyti, kad šis pranešimas prieš 30 metų ne, negalėtų būti parašyta žaliųjų judėjimo, nes dėl pačių prielaidų ir išvadų šis pranešimas skiriasi nuo tradicinių žaliųjų judėjimo idėjų. Norėčiau tuos dalykus akcentuoti dėl to, kad šis pranešimas paliečia įvairias priemonės, kuriomis galima išspręsti aplinkosauginės problemas. Ir tos priemonės grindžiamos įsitikinimu, kad rinka suvaidina svarbų vaidmenį tam, kad būtų sąlygojami pokyčiai. Taip pat žaliųjų judėjime tas religinis augimo klausimas nėra grindžiamas vien tik tai ideologija. Nėra teigiama, kad augimas yra gerai ar blogai. Žalieji anksčiau nesakė, kad augimo nenorime. Tiesiog žalieji teigia, kad BVP nėra teisinga priemonė gerbuviui įvertinti, nėra teisingas rodiklis gerbuviui įvertinti. Ir dėl to privalome kitaip suprasti planetą, kaip, kaip mes jai kenkiame. Ir taip pat pažiūrėti, kiek tam įtakos turi BVP rodiklis. Ir dėl to žalieji dėl tų priežasčių ir nesilaiko griežtos pozicijos. Na ir aš norėčiau pateikti pasiūlymą, kuris, kuris atitiktų mūsų konkrečiam tikslui apsaugoti planetą ir kuris taip pat būtų priimtinas ir tiems, kurie tradiciškai nesilaiko žaliųjų nuostatų. Taigi čia, aš manau, yra esminė diskusija ir dėl to kviečiu jūs padiskutuoti apie BVP augimo vaidmenį, siekiant esminių tikslų ir permastyti, pagalvoti, ar tai nebūt, ne, negalėtų būti mūsų įmanoma bendra pozicija, nes BV, e, augimo rodikliai nebūtinai yra susijęs su BVP rodikliu. Ir čia, aišku, turime aiškiai suvokti ir, apie, ir nustatyti ribas, kiek mes tą planetą galime išnaudoti. Ir taip pat, koks yra įmanomas žaliosios ekonomikos mastas. Uh, Ir čia periname prie dar vieno svarbaus klausimo. Jeigu norime užpildyti egzistuojančias spragas, matome, kad žalioji ekonomika yra įvairiai vertinama. vertinama. Mes turime anglės planus, brandolinės energetikos e, planus, taip pat didelės daug teršiančias mašinas, automobilius, taip pat e, tradicinį, tradicinius vartojimo e, metodus ir naują ūkininkavimo sistemą. Puiku, Ir tuomet mes numatome, na, mažai energijos vartojančias vartojančius automobilius, ekologišką maistą ir taip toliau žaliesiems ir sakome, čia jau yra kitas augimo šaltinis. Ne, tokiu būdu konvergencija nėra įmanoma, nes planeta vis tiek bus naikinama, jas ją naikins senosios pramonės šakos ir to mes nenorime mes norime, kad tos destruktyvios pramonės šakos įmonės būtų keičiamos tokiu vartosenos modeliu, kuris nekenktų planetai ir kuris taip pat užtikrintų žmonių gerbuvi. Tai galėtų netgi atitikti bendram BVP augimui ir kitiems rodikliams. Tokiu būdu bus pasiekta konvergencija. Na ir dar vienas klausimas, dar viena mintis. Yra teigiančiųjų, kad Romos klubas buvo neteisus. Jūs taip pat tą klausimą palėtėte, kalbėjote apie išsenkančius išteklius. Galbūt jūs esate teisus, galbūt išradimai ir žmogiškasis kūrybingumas visuomet leis užpildyti stygiaus spragas. Jeigu kažko pritruks, surasime būdų, kaip tai kompensuoti. Tačiau niekad negalime žinoti, ar kai kurie ištekliai, senkantis ar išsekę ištekliai, bus pakeisti veiksmingai ir ar tų pakaitalų surasime. Ir matome, kad krizės metu tam tikrose rinkose atsiranda problemų. Ir tai bus ekonominė problema, e, kurią pripažįsta ir centrinis bankas ir daug įvairių agentūrų, tyrimų institucijų dėl senkančių išteklių. Ir kyla pavojus ekonomikai, nes jeigu pagrindinių išteklių pakaitalų nesurasime, tuomet, kaip ekonomistas, kuris remiasi atsargumo principais, suvokiu, kad reikia efektyviai naudoti turimus išteklius. Taigi šiuose diskusijose aš manau, kad mes turime visų pirma labai rimtai visi kartu pamastyti, kaip būtų galima tą tradicinę ideologiją pakeisti, pakoreguoti tam, kad įvyktų konvergencija, nes priešingų atveju bus labai sunku kažko bendro pasiekti šiame komitete, kažko, kas peržengtų e, tradicinės ideologijos ribas. Ačiū Huntis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad galėtume padėkoti pranešėjų už rimtą jo nuveiktą darbą, nes jis mums primena du esminius dalykus, kuriems aš galėčiau pritarti. Visų pirma, kad ta krizė, kurią mes dabar išgyvename, yra ne tik ekonominė ir finansų krizė, bet ir aplinkosaugos krizė ir taip pat energetikos ir maisto pramonės krizė. Taigi Tai yra žymiai platesnis požiūris į šią krizę ir manau, kad mes būtume, bu, turime ir būtent remtis tokiu požiūriu, norėdami nugalėti tą krizę. Toliau kitas svarbus dalykas yra tai, kad šiame dokumente yra pabrėžiama, kad ekonomikos augimas reiškia ne tik BVP augimą, bet augimas ir e, tikroji gerovė dažniausiai peržengia kažkokių konkrečių statistinių duomenų ribas. Dažnai skaičiai gali rodyti, kad augimas yra puikus, tačiau žmonės gali gyventi nepaisant to skurdžiai ir mes matome, kokia yra situacija Graikijoje. Todėl aš ne viskam galiu pritarti, kas parašyta šiame pranešime. Brandolinė energetika yra vienas iš tų pasiūlymų, kuriuos mes norėtume aptarti. Ir iš tiesų džiugu, kad ši tema vėl sugrįžta į diskusijas, nes ji tarsi buvo e, nustumta į šoną po Černobilio katastrofos. Ir dabar vėl apie ją kalbama kaip apie švarę alternatyvą, tačiau manau, kad toks požiūris nėra teisingas. Kadangi šiuo metu mes išgyvename ir maisto produktų krizę, mes e, imame naudoti genetiškai modifikuotus produktus, o tai e, įtakos taip pat ir aplinkosaugos krizę, todėl aš negaliu pritarti tokiems pasiūlymams ir manau, kad e, svarbiausia būtų į šią temą artimiausia ateityje pradėti žvelgti kiek įmanoma plačiau. Ir manau, kad tas platesnis požiūris būtų ir teisingas požiūris. Na, o dabar norėčiau dar paliesti du konkrečius dalykus. Visų pirma, tai būtų priekybos apivartiniais taršos leidimai sistema. Šita sistema kelia dar daug klausimų ir yra neaišku, ar ši sistema yra tikrai efektyvi. Ir neaišku, ar ji vietoj to, kad sugriežtintų tam tikras normas, paskatintų politin, griežtesnės politinės priemonės, kurios įtakotų užterštumo mažinimą, tarsi kuria naują rinką, kurioje įmanomos naujos, naujo pobūdžio spekulacijos. Dėl man kyla tikrai klausimas, ar ši sistema yra efektyvi, ar ji padės mažinti taršą. Aišku, pranešėjas kritikuoja šią priekybos apivartiniais taršos leidimai sistemą, tačiau iš principo jis ir pritarė tam komercializavimui šioje srityje. Todėl aš vis tik norėčiau, kad pranešėjas dar labiau patikslintų savo požiūrį į priekybos apivartiniais taršos leidimai sistemą. Toliau kitas dalykas tai yra finansavimo priemonės, kurios padėtų technologiškai restruktūrizuoti įmonės čia yra akcentuojami struktūriniai fondai, viešosios lėšos, tačiau galbūt reiktų labiau apkrauti mokesčiais tas įmonės, kurios e, smarkiai teršia. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau Tomas man. Dėkoju. Reikia vis tik pasakyti, kad uh, ekologinės temos yra ne vien žaliesiems rūpinčios temos, jau ir kitos partijos suvokia e, šių temų svarbą ir šiuo metu, pavyzdžiui, mes sudarėme koaliciją su žaliaisiais, tai yra labai svarbu, tačiau kitas dalykas yra, kad mes turime galvoti apie ilgalaikį kontekstą. Mes suvokėme esminės problemas tačiau mums reikia suvokti, ką mes galime padaryti dabar, o ką galėsime padaryti vėliau. Ir manau, kad mes turime pabaigti ideologinės diskusijas, o, o tiesiog susidaryti savo veiksmų planą, tvarkaraštį. Ir manau, kad šitas dokumentas yra e, svarbus elementas, kuris gali mus paskatinti veikti. Mes turime e, kalbėti apie krizę, kuri apima visus visus sektorius. Jau prieš mane kalbėjęs kolega minėjo maisto produktų krizę, mes galime kalbėti apie transporto krizę, galime kalbėti apie kitus sektorius, bet manau, kad mes turime e, pabandyti koncentruotis. Per Vanšberes nebus lengva e, visus darbo dokumentus apjungti į vieną pranešimą, kuris turėtų kažkokias konkrečias išvadas, konkrečius rezultatus, tačiau Aš manau, kad e, mes taip pat turime paliesti Europos energetikos tinklų finansavimo problemą. Ir e, netgi dabartinis atsarkingas komisaras e, suvokia šitą problemą. Taip pat manau, kad mes turime e, skirti pakankamai lėšų siekdami kovoti su klimato kaita ir Vokietijos federalinė kanclerė e, E, bando to siekti, ji daro viską, kad mūsų šalyje būtų pasiekti e, tikslai nusibrėžti iki 2020 metų ir manau, kad mes e, turime visi bendrai siekti tų tikslų, nes jeigu mes taikysime veiksmingas aplinkosauginės priemonės, mes visi iš to išlošime, nes tokiu būdu mes sukursime stiprią ekologinę ekonomiką ir manau, kad tai tikrai apsimokės. Toliau norėčiau dar paliesti turbino mokesčio temą. Aš nežinau, man kyla klausimas, ar jeigu bus taikomi tokie CO2 mokesčiai, ar tai bus tikslinga. Toliau man nepatinka pasiūlymai dėl Europos struktūrinių fondų ir jūsų mintis dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos iššūkių fondo. Manau, kad mes turime veikti aktyviau, e, organizuoti bedarbių tobulinimo kursus, e, mokyti jų kitų profesijų ir taip toliau norėčiau pasidžiaugti, kad mes čia kalbame apie veiksmingas priemonės, kurios padėtų parodyti, kad Europa ne tik kalba, bet ir gali veiksmingai veikti. Taigi, čia yra labai puikių idėjų, tačiau jas reikia dar iškristalizuoti ir sukonkretinti ir per vanš iš tiesų nebus lengva. Thank you, Mr. Chairman, and thank you all of you. Dėkuoju pirmkį ir dėkuoju visiems už jūsų išsakytas mintis ir pastabas ir uh, Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš nenoriu čia kalbėti žaliosios platformos. Ir aš sąmoningai užėmiau tokią poziciją. Aš nenoriu kalbėti Romos klubo žodžiais. Aš kalbu apie visiškai naujus pokyčius, apie naujoves, naujas technologijas, naują požiūrį, kaip ir pasakė kolega, mes ieškome naujų koalicijų, mes ieškome naujų, naujo kelio į ateitį. Taip, aš esu e, iš žaliųjų partijos, bet tai yra tiesiog sutapimas. Šis dokumentas nėra žalės. Mes tiesiog galvojame apie naujos kartos ūkį. Ir daug kas e, šiandien buvo pasakyta ir aš, iš to, ką aš girdžiu, supratau, kad mes galėsime susitarti. Kai kam atrodo, kad visos mano mintis yra žalios, bet e, atsiprašau, taip yra. Šiek tiek norėčiau sugrįžti prie Romos klubo. Aš norėčiau pasiūlyti jums perskaityti vieną knygą, kurioje kalbama būtent apie Romos klubą ir kurią parašė vienas Romos klubo narys perskaityti Romos klubo 2001 metų ataskaitą. Ir tuomet e, suvoksite, apie ką tie žmonės kalbėjo. Nes mes panašiai vertiname, pavyzdžiui, e, naftos e, stygių. Taigi be abejo galima būtų įvairiai vertinti Romos klubą, galima būtų pasiremti įvairiais argumentais. Tačiau manau, kad atėjo laikas judėti į priekį. Ir jų rekomendacijos vis dar tebe galioja. Toliau. Jei mes viską paliksime rinkai, jei tikėsime, kad vien rinka pasirūpins tuo, kad bus sukurtos naujos žalesnės, ekologiškesnės technologijos ir kad rinka parems veiksme, veiksmingesnę, efektyvesnę ekonomiką, tai tuomet e, pavėluosime į traukinį, kadangi paprastai rinka reaguoja į ūkio pokyčius. Todėl iš šios perspektyvos aš manyčiau, kad mums pirmiausia reikia turėti tinkamą politiką, jei lauksime kol bus sukurtos tinkamos skatinamosios priemonės, kol rinka į, juos, į jas sureaguos, tuomet mes pavėluosime. Aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta apie naują laiko perspektyvą. Toliau, žemę. Žemės klausimas be abejo, jį galima būtų svarstyti įvairiais aspektais. Na, beje, prieš teidamas į Europos parlamentą aš ta, intensyviai domėjusi šiuo klausimu. Taip pat žvelgsime į žemės ūkį, pamatysime, kad 40 procentų visos žemės ploto pasaulyje yra naudojama žemės ūkio reikmėms. Yra tam tikrų vietų, kurių da, kurių mes negalime pritaikyti žemės ūkiui, dėl to, kad tai yra kalno, kalnuotos vietovės, ar, tai, ar jos uh, dengia ledynai, ar tai yra dikuma. O visa kita žemė yra padengta miškais. Mes visi suprantame, kad uh, kažkada susidursime su žemės įsteigiumi. Uh, Tai todėl kila natūralus klausimas, kaip, galėsi, kaip galima būtų padidinti žemės ūkio produktivumą. Tam reikės inovacijų, naujovių. Tačiau aš dar kartą noriu pasakyti, kad jeigu mes skatinsime žemės ūkio produktivumą, dėkdami ir kurdami vis efektyvesnės uh, uh, trašas, tuomet mes tiesiog suksime tame pačiame rate. Turime galvoti apie nau, naujas technologijas, apie inovacijas, kurios būtų iš tikrųjų naujos. Žmonės kartais klausia, kodėl jums atrodo, kad mes ateityje sukursime žalę ekonomiką. Aš galiu pasakyti, kad mes tiesiog turime dabar stengtis investuoti į ekologiškesnės technologijas. Kinija, beje, dabar pirmauja pagal saulės energijos naudojimo rodiklius, netrukus jie aplenks kitas šalis pagal vėjo energijos naudojimą. Taigi, turime e, savęs paklausti, ar mes norime naujos ekonomikos? Ir jei mes jos norime, ar mes e, norime sekti Kinijos ir JAV pavyzdžių, ar mes norime rodyti pavyzdį šioms šalims? Dar vienas dalykas. Kai kas prašė konkretesnių uh, pavyzdžių. Na, mane ribojo šiek tiek šio dokumento apimti, uh, apimtis. Septyni puslapiai. Kai kas sako, pasakykite, kokios. Verslininkai mums sako, duokite mums labai aiškias politinės gairės, pagal kurias mes galėtume dirbti. Iš tai, ką mes turime politikai daryti. Aš turėjau tik septynės puslapius, taigi padariau tai, ką uh, sugebėjau. Taigi dar kartą dėkoju Jums už šią diskusiją, kuri yra labai įdomi. Ir noriu dar kartą pasakyti, kad aš kalbu apie mūsų ateitį, o ne vien apie uh, žaliųjų uh, prasimanimus. Dėkoju. Taigi išnagrinėjome šeštąjį darbo dokumentą ir iš karto eikime prie septintojo darbo dokumento, kurio pavadinas pasaulinis valdymas, statutinė pinigų politika ir pasaulio disbalanso problemos sprendimas, įskaitant ir klausimą dėl mokesčių rojaus šalių. Šio darbo dokumento autori yra Keis Winburn ir ji mums pristatys šį dokumentą. Prašau. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. Daugelis jūsų tikriausiai supratote, kad man nebuvo lengva, kaip daugeliu kitų kolegų, septyniuose puslapiuose surašyti šį dokumentą, esant tokioms plačioms temoms, ir aš na, maniau, kad dėl tų visų trijų temų galėčiau parašyti po atskirą knygą. Taigi tie, kurie domėsi šią temą, Turiu ir ilgesnę dokumento versiją, jeigu kas nors norėtų, galiu mielai pasidalinti kopijomis. Jų turiu nemažai paruošusi. Trys pagrindiniai e, veiksniai yra pasaulinis, pasaulinis disbalansas, monetarinė politika, e, sąlygojusių šią krizę. Na ir atsižvelgiant, šiame dokumente bandau atsižvelgti šios veiksnius ir bandyti kažkaip išvengti ateityje tokių sukrėtimų. Na, aš neteigiu, kad tik dėl tų trijų veiksnių kilo krizė. Yra daug ir kitų disbalanso pavyzdžių, kurie turėjo įtakos situacijai. Tai yra ir fiskalinė politika vykdome įvairiose valstybėse, taip pat reitingo agentūrų darbo trūkumai ir taip pat perdėm didelis e, priklausomumas nuo matematinių rizikos modelių. Taigi, sudėti visus tuos veiksnius į vieną visumą nėra lengva, plus atlikti jau analizę post factum. Uh, Ir aišku, šie trūkumai yra susiję ir su finansinės sistemos nepakankama priežiūra, dėl kurios ir nukentėjo mūsų ekonomika. 2007-2009 metų kreditų e, krizė buvo pirmas krizės etapas. Na ir bandant dabar išsiaiškinti jos priežastis ir poveikius, e, pamaniau, kad būtų įdomu įvertinti ir istorinę perspektyvą, nuo kurios ir prasidėjo visi įvykiai. Kai 95-aisiais Kinija įstojo į PPO, jų deficito perviršis augo kas, kasmet iki pat krizės. Apie 10-mečio vidurį pagrindinės ekonominės valstybės patvirtino politiką, per kurią keičiamas valiutų, valiutų kursas kas per nakt. Taip pat vertinamas prekių ir paslaugų vaidmuo ekonomikoje. Devintame dešimtmetyje JAV pinigų politika buvo vykdoma taip, kad e, kreditų rinka smarkiai plėtojusi ir augo. Tai buvo vienas reikšmingiausnių veiksnių. 97-aisiais Pietų Azijos valstybėse ištiko finansų krizė, pato kapitalo valdymo krizė. Ir e, to, tai turėjo būti jau tam tikri perspėjimai apie artėjančią plačią krizę. Tai yra tam tikra globalizacijos krizė, ro, ro, rodanti, kas, kas po to seka. Nepalanki rinkos situacija ir galiausiai sąlygojanti žlugimą. Taigi matome daug panašių veiksnių. 99 metais buvo įvestas euras ir tuomet konvergencijos kriterijai buvo numatyti ir kai kurios iš tų valstybių - Graikija, Ispanija, Airija - istorinė prasme turėjo mažas palūkanų normas. Ir tos valstybės, kurios įstojo į eurozoną, mano minėtos valstybės labiausiai nukentėjo nuo finansinės krizės dėl savo vykdomos vidaus politikos. Na ir aišku, kalbant apie pasaulinius disbalansus, labai svarbu šiame pranešime išsiaiškinti, kas yra disbalansas. Šodis disbalansas reiškia, kad egzistuoja asimetrija ir nukrypimas nuo saugaus kurso. Šiuo atveju yra šiek tiek kitaip. Reikia daryti skirtumą tarp pavojingų disbalansų ir tokių, kurie yra geranoriški ir daro poveikį finansiniai, ekonominiai, pasauliniai sistemai. Nedideli, nedideli disbalansai egzistuoja įvairiose rinkose ir juos galima šiek tiek koreguoti. Aišku, viskas dar yra susiję ir su matematik, matematišku rizikos paskaičiavimo modeliu Jungtinė karalystė perdėm priklauso nuo finansų sektoriaus. Taip pat yra ir kitų perdėm didelės priklausomybės pavyzdžių, matomų ir Kinijoje, ir Vokietijoje. Vartotojų skolos lygis yra labai didžiulis JAV ir Junktinėje karalystėje, kitų yra disbalansų. Taip pat yra didžiuliai biudžeto deficitai ir perviršiai, deficito perviršiai, kas irgi sąlygoja disbalansus. Tačiau tai nėra nepriklausoma nuo tai nėra veiksniai nepriklausomi nuo krizės. Ir aišku, Kinijos perviršis ir JAF deficito situacija ir perviršio kaupimasis naftą eksportuojančiose valstybėse, tie disbalansai tikrai nebuvo geranoriški, jie turėjo labai neigiamos įtakos įvykiams per pastarosius keletą metų. Disbalansai matomi ir finansinių institucijų buhalterinėse ataskaitose. Didžiausias disbalansas yra susijęs ir su diversifikavimu, ir su svertų politika. Na ir kodėl investiciniai bankai sukėlė problemą? Nuo 10-ojo dešimtmečio bankininkistės sektorius klestėjo. Ir globalizuotoje aplinkoje mastai, dydis buvo labai svarbus veiksnys. Ir buvo teikiamos paslaugos globalizuotams klientams produktai ir paslaugos buvo teigiamos, teikiamos e, vertinant, e, atliekant kreditų vertin, e, vertinimo institucijoms. Rinkos spaudimas buvo daromas įmonių vadovybei, įsigyti smulkesias įmonės ir aišku atsiverdavo vis naujos rinkos galimybės didinti pelną ir dėl to smarkiai išaugo išvestinių vertybinių popierių rinka, rinka, kurios anksčiau ne, nebuvo. Na ir atsiverus tokioms didžiulėms rinkos, ekon, rinkos galimybės, visos finansinės institucijos pradėjo e, štampuoti tuos išvestinius vertybinius popierius ir dėje nebuvo suvokiama, su kokia rizika yra susiduriama. E, Ir aišku, galbūt neįmanoma suprasti visų matematinių modelių finansinių subtilybių, tačiau aš vis tiek manau, kad reikėjo numatyti toms finansinėms institucijoms, kad e, kai nėra pakankamos priežiūros, reglamentavimo, susidariama yra su didžiulė rizika. Ir taip pat e, turėjo būti tie, tie išvesni vertybiniai popieriai grindžiami naujais e, efektyvesniais matematiškais paskaičiavimais. Uh, ir įmonių valdyboms buvo perdėms sunku susidoroti su, su situacija. Taigi tas disbalansas, diversifikavimas e, paveikė įmonių darbą ir buvo pagrindinė varomoji jėga privedusi prie krizės. Dabar pakalbėsiu apie disbalansą Kinijos e, biudžeto perviršio e, disbalansą ir apie JAV biudžeto deficito disbalansą. Pasauliniu mastu santaupų lygis ir e, skolinimo lygis jau pat, pat savaime yra sunkiai sudarin, sudarinamas. Per pastarąjį dešimtmetį biudžeto perviršis augo Kinijoje ypat, ir taip pat kitose naftą eksportuojančiose valstybėse. Na ir tai, kad biudžetas buvo nuolatos perviršinis, e, apie tai visi puikiai žinojo ir pripažino. Ir Kinijoje fiskalinė politika skatino eksporto augimą e, vidaus suvartojimo sąskaita. Dėl to buvo vykdoma atitinkama politika ir valiutų, valiutų kursų keitimo politika. Na ir mokesčių naštos perskirstimas įmonėms ir atskiriems asmenims Taip pat investicijos į žmogaus teisės nuolatos e, darė įtaką vidaus suvartojimui. Taip pat yra teigiama, kad e, e, tai turi negatyvų poveikį pasaulio priekybai. Tačiau pasaulinės priekybos disbalansas nebus išspręstas, kol nebus išspręsta Kinijos vidaus vartojimo problema. Na ir dabar kalbant apie mažas palūkanų normas ir įsiskolinimus, tai, matome, irgi turėjo destabilizuojantį poveikį. Infliacijos spaudimai neišgazino Kinijos valdžios institucijų. Ir ta politika, kuri mums būtų na, akademinio pobūdžio, e, buvo panaudota Kinijos. Taip pat pervišis biudžeto jaučiamas buvo ir kitose naftą eksportuojančiose valstybėse dėl to, kad smarkiai išaugo naftos kaina. Tos valstybės uh, valstybėse vidaus vartojimas yra mažas, visuomenės nėra pakankamai išsivyšysios socialinio saugumo prasme ir dėl to e, taupoma yra daugiau. Na, o JAV dolerio e, kursas, kaip rezervinės valiutos kursas ir nafta yra skaičiuojama doleriais, tai irgi turėjo įtakos e, šioms ekonomikoms. Taigi, JAV biudžeto deficitas, deficito problema tapo labai negatyvi ir vertinant investicijas ir užsienio santopų investicijas, finansuojant valstybinius ir įmonių įsiskolinimus, tai sukėlė perviršį. Ir aišku, tai sukėlė biudžeto deficitą dar Bušo administracijoje, na ir tą deficitą reikėjo finansuoti per įvairius šaltinius, tačiau uh, E, tai tik tai dar labiau padidino palūkanų normas, ko matyti ir buvo galima tikėtis. Ir dėl to, kad Kinijos pinigai ir užsienio pirkimai plaukė į JAV, e, tokiu būdu palūkanų normos sumažėjo ir tai turėjo įtakos įmonių skolai ir na, ta problema paplito pasauliniu mastu. JAV yra giliausia ir lakiausia rinka pasaulyje ir turi jie, aišku, pasaulinę rezervų valiutą. Taigi tai yra ta rinka, kur yra labai patraukli riz, rizikuojantiems investuotojams. Taip pat hipotekų e, rinkos žlugimas ir e, vidaus e, suvartojimas sukėlė atitinkamų problemų. Ar galime kalbėti apie pasaulinius mokesčius? Čia, aišku, yra gan patraukli finansavimo priemonė. Tačiau pusiausviros atstatyti neįmanoma vertybinių popierių rinkoje. Ir matome mažesnius kapitalo reikalavimus, grindžiamus to, tais rizikos modeliais, kurie nepasiteisino. Ir tai, kad vertybinių popierių rinka padidino už, už kiekvieną už kiekvieną um, padidino tų vertybinių popierių kainą, tuomet e, privati vertybinių popierių rinka smarkiai pasikeitė. Ir aišku, mes turime spręsti ne tik kapitalo klausimus, bet suprasti, kad egzistuoja asimetrija finansavimo e, metoduose. Ir mano manimu, mokesčiai turėjo į, mokesčių politika turėjo įtaką kriziai. Na, o kalbant apie mokesčių rojų valstybės ir jų poveikį krizėje, aš bandžiau į tą klausimą žvelgti iš įvairių perspektyvų ir aš čia nematau aiškaus ryšio. speci specialios paskirties įmonės, priemonės, tie, e, tos lėšos, kurios sukaupiamos tuose regionuose, yra susijęs su to, kad yra mokesčių neutralumo politika. Ir mokesčių įsipareigojimai yra atidedami, tačiau jų išvengti neįmanoma. Dėl to tų priemonių apmokestinimo politika tikrai neleido, ne, ne, nepagelbėjo sprendžiant problemas. Na, o kalbant apie pinigų politiką ir palūkanų normų nustatymą, aišku, tai buvo labai svarbus veiksniai pasauliniu mastu ir daugelį valstybių palūkanų normos per ilgai buvo laikomos per žemos. Ir centrinis bankas dažnai buvo kritikuojamas per pastarosius dešimt metų dėl to, kad pozicija jų nebuvo labai aiški dėl pinigų politikos, ypatingai dėl finansinio sektoriaus ekonomikos. Taigi griežtesnė ekonominė politika ne, nedavė rezultatų ir neužkirto kelio, kelio uh, problemoms įvairiose valstybėse narėse. Pinigų politika yra būtina, tačiau jos nepakanka tam, kad kainų stabilumas būtų užtikrintas ir tai, kad e, nebuvo pasitelkti kiti rodikliai palūkanų normos ir taip toliau rodo, kad reikia novatoriškai vertinti palūkanų normų politiką. Dabar jau čia biškinę skaitysiu ir perėsiu prie paskutinio etapo - pasaulinis valdymas. Aš manau, kad kyla problemų dėl bendrovių valdymo ir taip pat problemų mūsų valstybėse narėse dėl to, kad 60 procentų BVP rodiklis yra taikomas visoms eurozonos valstybėms, numatytas Mastrito sutartyje. Taip pat, kad e, sandoriai, kuriuos atlieka, įmo, kurios atlieka įmonės ar valstybės narės, turi būti reglamentuojami. Monetarinė ES politika yra nelanksti priemonė, sprendžiant uh, pasaulinės problemas susijusias su turto burbulais, nekilnojamo turto burbulais ir taip toliau. Taigi reikia destabilizuoti rinką, reikalingi tam tikri stabilizavimo faktoriai ir taip pat reikia surasti veiksmingiausių būdų, kaip būtų galima įdėkti naujas politikas, iš, išlyginant šiuos finansinius disbalansus. Taip pat pripažinti, pripažinti reikia, kad valstybės narės cikliškų būdų vykdo finansinę politiką, tačiau neapsaugo jų nuo krizės. Yra daug tarpusai susijų disbalansų, kurie ir sukelia krizę. Ir negalime to, nei vieno iš tų disbalansų laikyti kaip vienintelio atsakingų už krizę. Taip pat reikalingos kažkokios tai ribinės sąlygos, kurių laikantis produktai ir verslo įmonės galėtų tinkamai funkcionuoti. Ir sparkiai besikeičiančioje pramonėje, finansų rinkoje reikia laikytis principų, o ne taisyklių reikia numatyti nuobaudas už nesilaikymą. Tos spragos, kurios leidžia JAV, pažiūrėjau, draudimo bendrovėms, AIG ir, ir kitoms bendrovėms nereguliuojamoms veikti valstybėse narėse, tą praktiką reikia uždrausti ir reikia, finans, finansiniai centrai turi dalintis geriausią praktiką visame pasaulyje. Taip pat reikia prižiūrėti pasaulinės korporacijas tam, kad jos veiksmingiau dirbtų nedėlisant. Dabartiniai politikos pasiūlymai. Thank you nepakankamai įvertina finansinių institucijų priklausomybę nuo finansinių institucijų ir finansinių institucijų matematinių rizikos modelių paskaičiavimą. Reikalingi nauji finansavimo šaltiniai, kurie krizės metu dėja ne visuomet duoda tinkamų rezultatų. Taigi tiek, dabar išklausyčiau komentarų tikrai labai sudėtingas rytis, daug yra tarpusavėje susijusių dalykų ir aš mielai išklausyčiau kolegų nuomonės. Äh, Dėkoju, Kei. Yra penki kolegos norintys pasisakyti. Perskaitysiu visų pavardas. Paradės Pervanš Perez, paskui Ole Schmidt, Sančias Pesedo, Arvarės ir ponas Engel. Taigi, pirmiausia, suteiksiu žodį per vanš, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad man tikrai padarė įspūdį ta analizė, analizė kurią padarė Catherine Swiborn. Tai tikrai yra išsamus dokumentas kolegė yra tikrai gerai informuota apie visus šios klausimus. Ji šį dokumentą parengė kaip tikra ekspertė ir manau, kad jos analizės rezultatais mes turime pasiremti mūsų pranešime. Ji visiškai teisėtai atkreipė dėmesį į tai, kad, kad nestabilumas e, ir disbalansas yra esminiai elementai paklausa ES taip pat yra esminis aspektas, į kurį turime atsižvelgti. Ji minėjo, kad yra teigiamų ir neigiamų disbalansų. Ir jeigu mes kalbame apie pasaulinį disbalansą ir kalb, kalbėtume apie Kiniją ir JAV, tai kas, ką mes pamatytumėm? kad didysis priemonių paketas padėjo Kinijai nugalėti skurdą ir toliau vystytis ir nėra jokių abejonių, kad čia reikėjo tam tikrų pokyčių, e, kuomet Kinija pateko į pelningų valstybių pasaulį. Ir tokiu būdu tas, tame pasaulyje įvyko tam tikri poslinkiai, pokyčiai. Dėl to buvo taikomos priemonės, kurios dėja pasiekė priešingų rezultatų. Pažiūrėkime, kaip veikia investicijų bankas Bazelyje. Polžiūrjon vienas pirmųjų ekspertų, su kuriuo teko kalbėtis, pasakė, kad amerikiečiai tikėjosi, kad savo skolas jie finansuos per Kiniją, tačiau Kinija savo ruoštų vėlgi pelnosi iš to, nes ji turi ilgalaikius pajėgumus ir bando per juos pralenkti JAV ekonomiką. Tokiu būdu iškilo didžiulė problema, konfliktas su JAV, tačiau Kinija norėjo išvengti to konflikto, todėl buvo pasirinkta atitinkama strategija ir Kinija pradėjo iš JAV pirkti šešėlinės paskolas, šešėlinės investicijas. Dėl to dar 1996 metais buvo taikomi atitinkami mechanizmai. 76 metais, pavyzdžiui, Junktinėje karalystė tartautinis investicijų fondas. Tartautinis valiutų fondas e, darė atitinkamus veiksmus, tačiau jis nesikišo į Kinijos ir JAV santykius ir tai įtakojo tam tikrą disbalansą. Pirmininkas norėjo, kad aš dalyvaučiau viename ekspertų posėdė. Tai buvo ekspertai iš Prancūzijos, kurie vertina sąskaitybos normas ir galėčiau pasakyti, kad tame seminare mane labiausiai nustebino toks dalykas, kad kad kad buvo orientuojamasi į, nuolat buvo nu, nu, orientuojamasi į JAF modelį, tai mane nustebino, tai buvo esminis dalykas, kuris mani, mane nustebino tame seminare. Ir dar dešimtajame dešimtmetyje matematikai skaičiavo taip, kad nestabilų disbalanso paskirstimas yra susijęs ar tiesiogiai proporcingas nuo klaidų paskirstimo. Ir būtent remiantis tuo visa sąskaitybos sistema buvo grindžiama. Po krizės Atsiprašau, tai buvo antrojo dešimtmečio krizė, o trečiajame dešimtmetyje matematikai po tos krizės suprato, kad tas modelis buvo neteisingas ir e, tačiau nors matematikai tai suprato, ekonomikos specialistai ir toliau savo darbus grindžia tuo senuoju modeliu. Ir būtent tas vertinimas, yra esminis klausimas, kurį mes turime kelti, jeigu mes norime e, modernizuoti finansų sistemą. Todėl aš norėčiau pasiūlyti, kad pranešime mes turėtume aiškiai suformuluoti kad tai, kad šis klausimas turėtų būti dar kartą svarstomas. Aišku, mes parlamentarai nerasime sprendimo, tačiau e, reikia aiškiai suformuluoti, kad dėl to ir yra tam tikras netikrumas, kad yra abejojam, abejotini skaičiavimo modeliai pasirenk, pasirenkami. Toliau dėl vidaus vartojimo Kinijoje manau, kad lygiai taip pat e, kaip svarbi yra sveikatos apsaugos reforma JAV, lygiai tokia pat svarbi yra pensijų reforma Kinijoje ir ji galėtų įtakoti to pasaulinio e, disbalanso pagerinimą. Na ir paskutinis dalykas, e, aš čia negaliu Jums pritarti dėl mokesčių rojų. Kai kurios Kai kurios reitingų agentūros kalbėjo apie tai, kad mokesčių rojai galėtų būti tam tikra panacėja, tačiau iš tiesų tie mokesčių rojai pasitarnauja pinigų plovimui ir tai būtent yra didžiulė problema pasaulio finansų sistemoje. Nes e, tose mokesčių rojose, tai yra valstybės, kuriuose gyvena ne, mokė, ne, ne žmonės, o pinigai, ten viskas sukasi apie pinigus. Ir galiausiai tai įtakoja tokius procesus, kurių nebeįmanoma kontroliuoti. Ir būtent tose valstybėse sukurti finansiniai produktai vėliau yra parduodami uh, kitoms valstybėms jų finansinėse rinkose. Taigi aš e, nesu, nepritariu pra, pranešiai nuomonės autoriai dėl jos požiūrio į mokesčių rojus, tačiau iš esmės pritariu šiam dokumentui. Olė Šmit. Aš taip pat norėčiau pritarti tam, kad šis dokumentas yra labai įdomus. Bet e, kaip ir. Bet taip paprastai ir būna, kai dokumentas atspindi jūsų mintis, tik gražiau ir geriau jas suformuluoja. Tačiau, kiek aš suprantu, pagrindinė išvada, kurią padarė Keis Winbon, yra tai, kad mums reikia daugiau bendradarbiauti. Ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Bent jau Aš taip pat taip manau. Tai reiškia, kad mums reikia stipresnės ES ir aš tikiuosi, kad po kitą savaitę vyksinčių rinkimų Junktinėje karalystėje ne tik Vernban, bet ir Junktinė karalystė galės prisidėti prie bendrų mūsų pastangų. Kaip ir pasakė Bavonė Berės, visiškai teisingai, Dokumente taip pat turėtų atsispindėti ir diskusijos apie tai, kas įvyko per pastrausius 2-3 dešimtmečius. Ir tai, kad e, įvykiai per tą laiką buvo labai pozityvus. Kai buvau jaunas, buvau studentas, mes skaitėme Mao Dzeduną. Tačiau dabar viskas pasikeitė. Žmonės badauja pasaulyje, kaip ir tais senais laikais, ypač Afrikoje. Tačiau iš ūkio augimo galėjo pasipelnyti labai daug žmonių ir mes turime apie tai kalbėti. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu pabrėžti. Įtin atsižvelgiant tai, kad kai kas teigia, kad mes turime daugiau susitelkti ties savo nacionaliniais reikalais. ES turėtų pasakyti, kad taip visiškai nedėra elgtis. Dabar kelios trumpos pastabos. Manau, kad puiku yra, kad Kinija priklauso nuo JAF, o JAF priklauso nuo Kinijos. Buvo tikras paradoksas, kad Kinija leido JAF e, įsivežti Iraką ir, ir sumokėjo pato už šį įsiveržimą. Bet kartu turime pripažinti, kad ir toks Kinijos JAF e, ypatingas ryšys yra labai naudingas ekonomiškai JAV e, vartotojams. Dar vienas dalykas, daug buvo kalbama apie pinigų politiką. Ir jūs nepaminėjote pono Greenspano, bet aš atsimenu 1999 metus ir tuomet ponas Doisbenbergas ir ponas Trišė buvo kritikuojami ir nuolat jiems buvo, jie buvo nuolat raginami elgtis taip, kaip ponas Greenspan. Aš tuomet e, e, buvau susidėjęs su tais, kas palaikė Vokietiją. Visi šie įvykiai vyko visai neseniai. Netgi galėčiau prisiminti, e, kaip atrodė posėdžių salė ir kas joje buvo. Taigi tai, manau, yra įdomi pastaba. Yra ir dar vienas įdomus dalykas. Jūs teigite, kad dėl vykdomos pinigų politikos buvo sukurtos naujos e, pinigų priemonės. Doisenbergas ir Trišė nuolat kartojo, Nu, vieną klausimą. Ar kas nors galėtų paaiškinti, kaip veikia šios naujos finansų priemonės? Nieks to padaryti negalėjo, net e, Centrinės bankas. Taigi matot, kaip viskas yra tarpusavį susiję. Aš esu paprastas žmogus ir man atrodo, kad e, tos prastos skolos, kurios buvo teikiamos e, antrinėje paskolų rinkoje buvo tikras maras. Ir turime pasakyti kaip tikri sanitarai. Ir nepamiršti, kad e, buvo ir tokių, kurie priverti antrinę paskolų rinką elgtis e, būtent taip agresyviai, kaip jį tai padarė. Makeinas, man atrodo, kritikavo tokią politiką. Po dabartinės JAV prezidentas Maro tylėjo šiuo klausimu. Tarptautinio e, valiutos fondo dokumentas dėl infliacijos, jūs jį minėjote, jūs tikriausiai prisimenat, kad Klaus Hani vieną kartą pasakė, kad tai buvo asmeninio pobūdžio dokumentas. Dokumentas, kuris atspindėjo asmeninę nuomonę. O aš norėčiau jūsų paklausti, ar jums tikrai atrodo, kad tai jame buvo užsakytos geros mintis? Aš esu iš tos šalies, kurioje mes devalvavome valiutą tiek kartų, kad net jau pamiršome ir kiek jų buvo. Nes mums labiausiai rūpėjo stabilumas. Nes labai yra pavojinga pamiršti apie stabilumo svarbą. Tai ir todėl man atrodo, kad jūs iš tikrųjų ne tą norėjote pasakyti. Skolos rodikliai ir Maastrichto kriterijai. Kaip Jums atrodo, mes turėtume nustatyti nacionalinius, e, kiekvienai šaliai taikomus skolos rodiklius. Ar tai būtų protinga? Aš labai dėl to abejoju. Tai irgi dar, dar vienas kertinis visos sistemos akmuo. Ir norėčiau, kad jūs išsamei paaiškintumėt uh, savo mintis šiuo klausimu, nes man tai tikrai nėra aišku, ką jūs turite galvoje. Kartais man nėra labai aišku, ką kolegos sako. Gracias, presidente. Yo quisiera también comenzar por felicitar a, a la ponente. Me parece que es un documento. Sánchez Presedo. Aš taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai, nes e, dokumentas yra puikiai parengtas. Ir pirmiausia norėčiau pakomentuoti valdymą, pato kai kurios kitus klausimus. Dėl valdymo aš turėčiau pasakyti, kad turime atsižvelgti į tai, kas dabar vyksta pasaulyje. Išnagrinėti, kaip mes kalbame apie jas. Europos vadovų taryboje, Europos finansų ministrų taryboje bei Centrinėme bankė buvo išsakyta mintis, kad iš tikrųjų mūsų ūkis atsigauna TVF e, turi be abejo savo nuomonę. Ir reitingavimo agentūros be abejo gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, nes būtent iš agentūrų ir kyla problemos dėl paskolų. Akivaizdu, kad e, e, reitingavimo agentūros kratosi atsakomybės ir bet kokios svaresnio vaidmens. Ar gali pelno siekiančios, begalinio pelno siekiančios bendrovės turėti įtakos palūkanų normai? Arga, Manau, kad tai yra tikrai labai svarbios temos. Mes turime kalbėti apie valdymą, apie konkurenciją. Pavyzdžiui, ar reikia konkuruoti tarpusavėje, ar reikia uždrausti, užgneušti tą konkurenciją. Manau, kad nagrinėdami tokius klausimus mes turėtume būti atsargus. Toliau dėl pinigų politikos. Bretton Woods buvo čia labai svarbus dalykas, čia buvo dvigubi susitarimai daromi, tai buvo fiskalinis susitarimas ir ekonominis susitarimas. Tokiu būdu buvo kūriamos įvairios sistemos, e, pagal kurias buvo finansuojamos prasiskolinusios valstybės. Iki šiol mes dar turime tas priemonės, bet kalbant apie Bretton Woods, e, reikia pasakyti, kad dol, su doleriu buvo siejamos tam tikros valiutos. Kinija taip pat aktyviai dalyvavo tame procese ir e, atitinkamų valiutų kursai buvo siejami su dolerio kursu. Manau, kad mes turime sukurti daugia šalį, e, valiutų susitarimą ir tokiu būdu mes galėtume integruoti rinkas ir kurti esminę ir, er, ir galėtume gilinti finansų politiką ir ją dar labiau plėsti. Realios ekonomikos augimas e, pastarojų metų buvo labai aukštas ir būtent tai paskatino tam tikrą disbalansą. Ir dabar mes susidurėme su to pasiekmėmis, todėl dabar mes bandome uh, nebandome finansuoti realios ekonomikos vystimos, o manau, kad tai turėtų būti esminis dalykas. ES mes turime augimo ir stabilumo paktą ir remdamėsi juo mes turėtume daryti viską, kad finansų rinkos būtų sutvarkytos, kad viešieji finansai ir privatus, e, privačios investicijos būtų susijėtos remdamiesi augimo ir stabilumo paktu, mes turėtume būtent stengtis daryti viską, kad e, subalansuotume e, viešasias lėšas ir privates investicijas. Dėkoju toliau, ponia Alvarės. Dėkoju. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos pranešimą. Manau, kad ji tikrai puikiai padirbėjo, išryškino keletą labai svarbių aspektų. E, dėl kurių verta diskutuoti. Mes turime visi pamastyti apie pasiekmes, pavyzdžiui, ką, e, ką reiškia viršutinės infliacijos, ką reikštų viršutinės infliacijos ribos pakeitimas. Taip pat turėtume kalbėti apie ekonominių modelių disbalanso pasiekmes. Tačiau aš kalb, čia kalbėdama norėčiau koncentruotis į du dalykus. Vienas, vieną dalyką pranešėja paminėjo lik tarp kitko, tai yra finansinių sandorių apmokestinimą. Mes kalbėjome apie tai, kad e, reikia riboti veiksnius iškraipančius finansinės rinkas. O paskaičius šį pranešimą e, galima daryti išvadą ir, tą, išvadą ir daro pranešėja, kad kad tie rinkų iškraipimai peržengia tam tikras finansinės taisyklės ir mes turime daryti viską, kad, kad ES valstybės narės galėtų vy, vystyti savo fiskalinę politiką, o mokesčiai turėtų padėti sumažinti uh, žalą, kuri buvo padaryta realiai ekonomikai. Toliau kitas dalykas. Ypač kalbant apie spekulacijas ir trumpalaikius finansinius sandorius būtų labai svarbu kreipti, dalyką, kreipti dėmesį į šiuos dalykus. pavyzdžiui, į lengvatų panaikinimą. Taip pat mes turime stebėti, kaip vystosi finansų rinkos, turime gauti visą informaciją apie tai ir kreipti didelį dėmesį į finansinių rinkų skaidrumą. Toliau kitas labai svarbus dalykas, kuris paminėtas šiame dokumente, yra tai, kad reikia kovoti su mokesčių oazėmis, mokesčių rojais. Per vanš jau tai, e, jau tai paminėjo, kad būtent e, tie mokesčių rojai iškraipo rinką ir e, įtakoja tai, kad mažėja įplaukos gautos iš mokesčių. Tai aišku nėra krizės prie, priežastis, tačiau vis tik mes turime kovoti su tais mokesčių rojais. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai, kas buvo pasakyta apie mokesčių rojais. Mokesčių rojai dabar dažnai vadinami finansinėmis institucijomis taip e, yra vadinamos. Nežinau, kiek čia susiję su ponios Swinburne pranešimu, bet aš manau, kad daug, dauguma jų kilo iš Luksemburgo. Aš pritariu analizai, kurią pateikė kolegė ir pagal kurią, kurie kalbama finansinius centrus. Bet mokesčių roja absoliučiai nesusiję su krizės priežastimis galime kalbėti apie finansinius centrus Londone ir Niujorke, bet ne Luksemburgė. Negalime kalbėti apie įvairius mokesčių rojus, Isle of Man, Gibraltarą ir taip toliau. Tai yra tos vietos, kur, per kurias tranzitu keliauja pinigai. Vertybiniai popieriai irgi gali keliauti per, tuos, per tas zonas, bet jie sukurti ten nebuvo. Tas produktas, kuris finansinę pasaulio sistemą sužlugdė, buvo sukurtas kitur ten, kur nebuvo reguliavimo. Ir mes labai smarkiai atsiliekame nuo reguliavimo procesų. Ir Junktinės Amerikos valstijos bent jau sugebėjo šiek tiek drausmės išsaugoti, siekiant geresnio reguliavimo, kai mes tuo tarpu Europoje to nedarome. Mes net šiek, mes net nebandome spręsti problemų, kurias reikia spręsti, kurios kartojasi. Ir kalba neina apie geresnį reguliavimą. Geresnis reguliavimas neužkirs kelio ta, tam, kas vyksta Graikijoje, ar kas rytoj nuvyks, Portuga kas atsitiks Portugalijoje ar, ar Ispanijoje ir visoje Europoje, nes Europa tikrai nesugebės išgelbėti Ispanijos. Taigi tai, kas dabar vyksta tik dar labiau stumia didžiasias valstybės į bankrotą. Ir mes visi smuksime kartu ne dėl finansinių centrų, ne dėl mokesčių rojų, ne dėl valstybės skolos, dėl spekulacijos mes smuksime žemyn, dėl to, kad spekulacija nėra kontroliuojama. Ir klausimas, kurį šiandien turime išspręsti, nėra susijęs su tuo, kiek skolos galima leisti. Aišku, skolos dydis yra svarbu, tačiau pažiūrėkime, jie Japonijoje 200 procento nuo BVP yra e, skola. Ir nebankrutuoja ta valstybė, tai yra vidinė skola, kuri nėra pažeidžiama. Ir ta valstybė tikrai greitai nebankrutuos. Ir Argentina susiduria su dideliais sunkumais pastaruoju metu, kai 50 procentų BVP skolos dydis buvo. Tada jau kilo problemų. Latvija susiduria uh, prieš pusantrų metų su bankroto problema. Ten nebuvo net pusė Maastrichto e, sutartėje numatyto skolos lygio. Taigi tikrai nėra objektyvaus, objektyvaus lygio, kurį galima nustatyti vienai ar visoms valstybėms bendrai. Svarbiausias dalykas yra tai, kad, pavyzdžiui, štai kas dabar vyksta Graikijoje aišku, neteisingas valdymas, kuris kartojasi nuolatos ir dėl to valstybė smuko į bankrotą. Taip, tiesa, bet Graikija galėjo teorinė prasme išbristi iš bankroto, jeigu rinka nebūtų pavertusi uždavinio neįmanomu. Jeigu Graikija būtų užšaldžiusi situaciją 10 metų sausio 1 dieną ir pritaikiusi politiką, galbūt būtų išbridusi iš bankroto per keletą metų. Na, tai nebūtų šešių mėnesių operacija, bet uh, dabartiniai mastai, vien tik tai skolos aptarnavimo sąnaudos reikalauja 50 procentų biudžeto sąnaudų, nes e, palūkanų normos žlunga dėl spekulacijų ir visos politinės veikimo galimybės nepasiteisina tai, kas dabar vyksta Graikijoje, gali atsitikti Portugalijoje ir Ispanijoje netrukus, ar net Airijoje. Kažin kaip bus su Junktinė karalystė galiausiai, ar valsty, kitomis valstybėmis. Tuomet Europa suvoks, kad negalime jau kalbėti apie, apie tai, ar ponė Merkel pritarė dviejų milijardų e, Vokietijos eurų skirimo vienai ir kitai valstybei. Visas kontinentas turės suprasti, kad tų eurų nepakanka tam, kad gelbėtumėme tokias valstybės. Taigi, turime mokesčių rojus palikti ramybėje ir spręsti tas problemas, kurias reikia spręsti. O reikia spręsti štai ką. Tai, kad teorinis, psichologinė prasme nepa, nepagristas rinkos elgesys kenkia mūsų visuomenėms. Jeigu to nepadarysime, jeigu ne, ne, nepradėsime veikti, tuomet tikrai nemanau, kad išbrisime iš dabartinės situacijos. Ačiū. Sven Giegold. Uh, Yes. Sven Gigold. Tai pirmiausia, norėčiau padėkoti Kėjų už parengtą dokumentą. Man skaityti jį buvo iš tikrųjų įdomu. Pirmiausia dėl to, kad aš matau, kad iš šio dokumento, kad jūs tengiatės naujai pažvelgti į dabartinę situaciją. Ir kad jūs žemėtės įvairiais šaltiniais. Man e, ypatingai patiko tai, kad jūs aiškiai pasakėt, kad negalima, takint pinigų politikos priemonės, e, užkirsti kelią įvairiems burbulams. Labai dažnai mes girdime, ypatingai čia, šiame komitete, kad e, tam, kad išvengtume burbulų ateityje, reikia tiesiog pakelti, pakelti palūkanų normas bei taikyti atitinkamus mokesčius. O jei taip mes ir pasielgtume, tuomet iš tikrųjų iš realiosios ekonomikos mažai kas liktų. Ir aš manau, kad jūsų mintis yra labai gera. Laiko turiu nedaug ir todėl aš išsakysiu tik dvi pastabas. Pirmoji yra susijusi su krizės ištakomis bei krizės makroekonominiais aspektais. Manau, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios sumažėjo likvidumas, yra tai, kad dėl globalizacijos darbo atlyginimas už darbą BVP struktūroje visame pasaulyje sumažėjo ir tai prisidėjo prie bendro disbalanso. Ir būtent prie to, kad daugiau pinigų patekdavo į turtingiausių kišenės. Ir tai paveikė likvidumą. Aš pastebėjau, kad politinė kairė paprastai pamiršta apie tai, pamiršta apie tai, kad lygybė nesukuria tinkamos pusiausvėros, o dešinė turi kaip tik kitokią nuomonę. Manau, kad neligybė gal prisideda prie nepakankamo likvidumo. Jei mes sumažiname darbuotojų galimybės dėrėtis dėl globalizacijos padarinių, tuomet yra labai sunku su, e, surasti tinkamą uh, išteklių paskirstimo modelį. Nes šis disbalansas yra, liečia ne tik įvairius regionus, ne tik skirių sektorių darbuotojus, bet ir mokesčius, kurie formuoja rinkos ekonomikos struktūrą. Mums reikia ištaisyti e, rinkos ne, e, problemas. Tačiau rinkoje iš tikrųjų rinka pati susiduria su pernelik menka e, konkurencija. Ir būtent čia vėl galime sugrįžti prie Luksemburgo. Ir taip yra dėl labai svarios makroekonominės priežasties. Kodėl neįmanoma mokesčiais iš tai išlyginti visų, išlyginti disbalansą? Tai yra problema, kurią mes turėtume spręsti. Uh, tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Ir dokumente kalbame apie tai, kad tai galima daryti tik tai pasauliniu mastu. Aš taip nemanau. Be abejo, turime atsižvelgti tai, kas vyksta pasaulyje. Ir mes negalime reglamentuoti visko Europoje ir leisti, kad viskas būtų nereglamentuota kitur. Bet bet kuriuo atveju Europa yra pakankamai didelė rinka kurią turime reglamentuoti. Taigi aš manau, kad dėl makroekonominių priežasčių mokesčių e, rojai kelia rimtų problemų. Yra dar vienas dalykas, kuris mane neramina, tai yra socialinė krizė. Šiame komitete mes kalbame ne vien apie finansinę krizę, bet ir apie socialinę krizę. O jūs e, savo dokumente visiškai apie tai nekalbate. Galima be abejo būtų pasakyti, kad galiausiai valstybės narės turi tinkamai apmokestinti savo piliečius ir jie, jei piliečiai perkelia savo pinigus į mokesčių ruojus, tuomet tiesiog jie, mokesčiai niekur nedingsta, jie tiesiog atsiduria kitur. Ne, taip iš tikrųjų nėra. Ir mes puikiai žinome, kad jeigu jūs 20 metų nemokat mokesčių, ir po to, pavyzdžiui, jums pritaikomas yra uh, mokestis, tuomet jis yra visiškai kitoks, nei jis būtų buvęs per tuos 20 metus. Puikiai žinome, kad nelabai lengva yra išsireikalauti mokesčius. Kiek aš suprantu, jūsų partija nori, kad viena vertus jūs sakote, kad mokesčiai yra valstybės kompetencija, antra, tai, ko jūs reikalaujate, kaip tik pakenks jūsų nacionaliniam suverenumui. Todėl man atrodo, kad rengdama šį dokumentą jūs pasirėmėt labiau savo politiniais, ideologiniais įstikinimais, o ne tikrą analizę. Pas the... mus atvyko Bundesbanko ir centrinio, vienas iš centrinio banko uh, pirmininkų. Sveiki atvykę pas mus. Dėkuojam Jums, kad Jūs pas mus atėjote. Toliau Kitas kolega, mano kalbėtus raš yra kolega Huntis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai kruopščiai labai įdėmiai klausiausi e, pranešėjos pasisakymų, labai kruopšiai perskaičiau jos tekstą ir norėčiau jai padėkoti už jos nuveiktą darbą, už tokį analitinį tekstą. Ir Taip pat e, jau iš anksto džiaugiuosi, kad gausime platesnę šio dokumento versiją ir galiu pasakyti, kad tą versiją taip pat įdėmiai perskaitysiu. Galiu pritarti tai kritikai, kuri buvo išsakyta dėl matematinių modelių, kuriuos taiko bankai. Tačiau turiu pasakyti tokį dalyką. E, kalbant apie esminius analizės punktus ir kalbant apie tam tikrus pasiūlymus. E, dėl šitų dalykų aš negaliu pritarti kolegoms. Norėčiau jums pristatyti savo nuomonę, kur yra šiek tiek kitokia. Visų pirma, mes čia kalbame apie disbalansą pasaulio ekonomikoje. Tekste yra kalbama apie tai, kad šio disbalanso priežastis yra netinkama politika ir a, neigiama konkurencija tarp valstybių. Tačiau manau, kad tokie teiginiai netitinka tikrovės. Manau, kad pasaulio ekonomikos dispala, disbalansas ir visa globali kapitalistinė sistema turi visai kitokį pobūdį. Žiūrėkite, mes susidurėme su e, kapitalo konkurencija tiek valstybėje, tiek skir tarp skirtingų valstybių ir taip pat yra konkurencija tarp kapitalo ir darbo. Ir būtent ši e, konkurencija ir įtakoja krizės atsiradimą. Pateiksiu pavyzdį. E, valstybių perviršiai, kurie buvo paminėti Kinija arba Vokietija, pavyzdžiui, ar dėl tų pervi perviršių nereiktų kaltinti. E, Tokio dalyko, kad buvo taikoma taikomas ekstremalus atlyginimų dempingavimas. Juk mes apie tai net nekalbame, mes vengiame apie tai kalbėti, bet toks dalykas galėjo įtakoti perviršio atsiradimą. Toliau fiskalinė politika, mes kalbame apie palūkanas, ar jos turi būti aukštesnės, ar jos turi būti žemesnės, tačiau faktas yra tas, kad e, žemos palūkanų normos JAF ir kitose valstybėse būtent ir įtakojo to ekonominio burbulo, e, nekilnojamo turto rinkos burbulo sprogimą. Ar dėl to buvo kaltos ne bankų spekulacijos? E, iš tiesų buvo pernelik aktyvi finansinio sektoriaus veikla ir um, ji buvo siejama su nekilnojamo turko, turto rinka ir manau, kad pagrindinė problema yra ne e, palūkanų normos, bet būtent visi procesai, kurie vyko visas finansų sistemos funkcionavimas. Taip pat aš negaliu pritarti jūsų analizai dėl mokesčių rojų. Manau, kad mes apie tai turėtume labai išsamei diskutuoti. Aišku, finansinių sandorių mokesčiai įtakotų tai, kad e, atsirastų tam tikras kontrolės mechanizmas, tačiau manau, kad labai svarbus dalykas privedęs mus prie krizės buvo būtent to finansinio sektoriaus išputimas ir anticikliška veikla. Manau, kad būtent tai ir sukėlė problemas įtakojusias krizę. Na, toliau kitas dalykas. Mes kalbame čia apie pasaulinį valdymą. Nežinau, ar tai turėtų būti mūsų pranešimo tema, tačiau manau, kad mes turėtume pasvarstyti, ką padarė Europos Sąjunga, kokią politiką jį vykdė. E, kokia buvo fiskalinė politika Europos Sąjungoje. Mes e, šiuo metu kalbame tik apie Graikiją, tačiau iš tiesų juk yra akivaizdu, kad ši problema yra ne tik Graikijos problema, tai yra visos Europos problema. Kas dėl to kaltas? Komisija, e, Europos centrinis bankas, tos temos šiuose institucijose buvo šiek tiek paliestos Tačiau dabar situacija yra tokia, kad e, Graikija ir kitos eurozonos valstybės e, susiduria su problemomis ir manau, kad tai yra perspektyvos valdymo problemos. Aišku, yra tam tikra graikiška specifika ir galiu pabrėžti tai, kas buvo pasakyta, kritikuojant Graikijos vyriausybę, tačiau mes juk kasdieną matome, kad ši problema yra ne tik Graikijos problema. Aišku, Graikijoje buvo problemų, bet yra ir kitos valstybės, kurių e, duomenys buvo teisingi, tačiau jos taip pat susiduria su tam tikromis problemomis. Dėl manau, kad visą šią situaciją mes turime dar kartą labai įdėmiai išanalizuoti ir teisingai įvertinti. Mes turime kalbėti apie eurozonos valdymą, e, mes turime kalbėti apie ekonominę politiką, e, turime kalbėti apie tai, ką apskritai reiškia euras manau, kad šiuo metu mes neturime jokios priemonės, kuri padėtų mums kovoti su krize. Ir aišku, dar yra ir visai lė kitų aspektų, apie kuriuos mes turėtume kalbėti. Manau, kad taip, mes turime kalbėti apie pasaulinį ekonomikos valdymą, bet turime kalbėti ir apie ekonomikos valdymą. Dėkuoju, sako pirmininkas, yra dar du kolegos norintis pasisakyti. Iš pradžių Donata Hübner. Jo, Donata Hübner. Thank you uh, very much. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi mašiau, mašiau kodėl Kei pranešimas yra toks geras. Ir padariau išvadą, kad man jis patinka dėl to, kad jame paliečiami svarbiausi elementai, kurie, mano manimu, yra naujos pasaulinės postkrizinės situacijos modeliai, to, tos situacijos, kuri dabar išryškėja. Taigi, tas, tame pranešime yra bandoma išvelgti na, tą naują pasaulinę situaciją ir yra bandoma išvengti problemų ateityje. Taigi tai yra labai svarbu. Ir dar kelios mintys. Taigi pirmiausia, ta, ta nauja situacija. Kapitalas branksta, jis branks ateityje ir mes tikriausiai turime sutikti, kad Junktinės Amerikos valstijos turės konvertuotis į taupytojų, taupimo ekonomiką, Kinija turės konvertuotis į vartotojų ekonomiką. Na, o man kila klausimas, kur save suras ES šiame naujo procese. Uh, nes ši nauja situacija užtikrins naują balansą ar disbalansą, ar mes tapsime to disbalanso įkaitais, ar sukursime naujas, naują savo politiką, savo strategiją. Ir ne tik Amerika gavo tiek daug naudos iš mažų Kinijos kainų, ir Europa gavo daug naudos. Augimas ištisus dešimtmečius buvo sąlygojamos tų veiksnių ir uh, mūsų gyvenimo kokybė pagerėjo dėl mažų Kinijos kainų. Aš manau, kad tas procesas dabar jau eina į pabaigą, taigi vertinant ateitį ir iš kitų perspektyvų, būtent kokios politikos strategijos reikia ES tam, kad ji susirastų savo saugią vietą naujoje pasaulinėje situacijoje. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Kitas dalykas - naujos postkrizinės situacijos atsiradimas nebus sąlygojamas, neatsiras per nakt. Dar ateinančiais metais matysime daug iššūkių ir reiks išlaikyti tą pagreitį, tą tvarę, tvar, tvarę pažangą tam, kad na, galėtumėme ir toliau e, gerinti reguliavimą ir elgtis e, tinkamiau vengti protekcionizmo ir vykdyti tinkamą fiskalinę politiką. Ir reformų atsisakymo rizika, savo interesų gynimo rizika išliks tol, kol bus biudžeto deficitas ir dėl to mūsų gebėjimai aukti bus pažaboti. Taigi mūsų prievolė šiandieną, aišku, būtų na, skatinti tokią pasaulinę sistemą, kur būtų žvelgiama į priekį ir kur būtų palaikomos rinkos sąlygojamos strategijos tam, kad mūsų ekonomika būtų apsaugota ir kad būtų kuriama nauja pasaulinė sistema, tai aišku, atviros priekybos sistema irgi turi išgyventi per tą reformų laikotarpį. To, to, uh... Taip pat reikalinga pasiteisinanti pasaulinė sistema, bet ji turi būti ir tvari, ne trumpalaikė, tokia, kuri galėtų veiksmingai išsilaikyti daugelį metų. Ir mano manimu, tas yra įmanoma, jeigu mes vykdysime reformas taip, kad dauguma dalyvių pritars, tai, pritartų tai reformai. Dauguma pasaulio rinkų dalyvių pritartų tai e, reformai turiuomenėje ir pačias varganiausias pasaulio valstybės, ne tik turtingiausias. Nes patirtis rodo, kad jeigu nėra apsaugomi kieno nors interesai, jeigu juos nėra absoliučiai apsižvelgiama netgi, kai yra priimamas pasaulinės sistemos sprendimas, tuomet jis yra kvesionuojamas tų, kurie mano, kad na, nėra įtraukti į tą sistemą. Ir jūs, jeigu teisingai supratau jūsų pamastymus, jūs teigiate, kad nauja pasaulinė, taip kaip, tai kaip atrodys nauja pasaulinė finansų sistema, dar nėra aišku, nes ji yra kol kas kūrimo procese. Tačiau jeigu šiandieną man reiktų išvelgti naujosios sistemos pagrindinius bruožus, rodiklius, matmenis, aš manau, kad šiandieną turėtumėme atsižvelgti į tai, kad kaip finansų krizė ir realios ekonomikos krizė, įsiskolinimų krizė kyla ir jeigu norime tos krizės išvengti, naujojo sistemoje turi būti numatytas gebėjimas iš esmės prisidėti prie pasaulinio augimo ir numatyti visas reikiamas taupimo priemonės bei, nepaisant brangaus kapitalo, suteikti prieigą prie e, augimo finansavimo ir visų kitų mechanizmų, kurie uh, E, tiesioginį kapitalą leidžia naudoti geriausiais tikslais. Ir aš manau, kad mes turime siekti geresnės pusiausviros tarp rizikos vengimo ir augimo alkio. Tas augimo alkis mums yra būdingas jau kurį laiką ir suderinti tuos dalykus. Ir to būtent ir turime siekti per dabar vykdomas reformas. Ačiū ir paskutinis kalbėtojas e, kolega Guodmanis. Ačiū, pasistengsiu trumpai, nes esu paskutinis. Akcentuosiu kelis dalykus jums leidus. Pirmiausia, dėl pačios ataskaitos pranešimo. Man atrodo, kad rimčiausia išvada yra tai, kad e, mokesčių rojų nebuvo krizės sukėlėjai. Tačiau, kai kalbam, vis dažniau kalbam apie spekulacijas, ir yra bandoma palūkanų normos valstybių skolos e, galimybėmis pasinaudoti, bet kyla klausimas, ar tie fondai galės e, būti čia įtraukti. 70 procentų rizikos fondų yra užregistruota mokesčių rojuose. Ir jeigu teigiate dabar, kad mokesčių rojai nesusijęs su rizika, na atsiprašau, visi tie rizikos fondai yra būtent ten įsteigti. Ir jeigu Ir jau čia apie finansinę kontrolę net kalbos gali, negali eiti. Ir aš galiu labai paprastus argumentus pateikti, įtraukti į šį pranešimą. Taip, tie mokesčių rojai nėra sukėlėjai, bet iš kur vyksta, vykdomos visos operacijos? Na taip, esame liberalai, nepasitekome prieš rinkos procesus. Mes bent jau, Šmitas, aš. Bet kita vertus, problema yra ta, kad 75 procentai fondų nekontroliuojama Europos. Kitas dalykas dar svarbus, kas jau buvo paminėta, tai kad užsienio bendrovės, nesvarbu ar tai yra draudimo kompanijos ar kitokios kompanijos, ir jeigu jos nėra reguliuojamos Europoje, nesvarbu ar dvišalinių, dvišalių pagrindų, ar kokiu tai kitokiu pagrindu, ir kaip šiame pranešime yra minimas konkretus atvejis, AIG e, draudimo kompanijos, amerikiečių draudimo kompanijos atvejis. To negalime daugiau leisti. Trečias dalykas. Norėčiau, kad pozityvių dalykų būtų pranešime, nes vienas pozityvus dalykas, kad, kad mes neturėjome Lehman Brothers situacijos. Ir kalbame apie problemas, nes daug mokesčių mokėtų lėšų atsidūrė blogios, blogose bankuose, pradant Vokietiją, baigiant Latviją, Airiją, Junktinę karalystę ir taip toliau, Niderlandai. Bet turime suprasti, kas atsitiks tuo atveju, jeigu nebus taupoma bankuose, tuomet situacija bus dar blogesnė. Ir tai yra pasaulinio valdymo Europoje parametras. Dar vienas dalykas. Ką daryti toliau? Vieną dalyką pasakysiu. Keletą savaičių buvau JAV ir bandžiau gauti informacijos tiesiai iš arklio lūpų. Ponas Pausonas išleido knygą, jis buvo ankstesnis iš departamento vadovas krizių, krizės metu JAV ir ten pateikė gan įdomių skaičių. Kalbu apie privačias hipotekas. 55 milijonai hipotekos bylų yra JAV dabar šiuo metu. Kalba eina apie 13 trilijonų dolerių sumą. 7 milijonai yra susijęs su prarastomis paskolomis. 1,4, 1,6 trilijono dolerių. Čia suma. Niekas nežino, kaip yra su komercinėmis hipotekomis, kurios yra garantuotos. Čia jau yra kitas klausimas. Ir manau, kad ši krizė svarbi. Yra importuota į Europą. Ir jeigu mes neapsiginsime dėl, nuo importuotų krizių, blogai baigsime. Pažvelkime į Amerikos bankų buhalterinės ataskaitas. Viceprezidento knyga, vidinė knyga apie Lehman Brothers atvejį aiškiai pamatysime, kad pirmo atveju hipotekų kainos pasiekė viršutinę ribą ir buvo įsakymas iš JAV į Europą permeskim blogas paskolas. Ir dabar Amerikos bankuose buhalternės ataskaitos kur kas geresnės nei pas mus, nes ir matome, kad JAV buvo dabar teikiamos paskolos išperkamai nuomai, kitiems dalykams. Uh, Ir dabar reikia išsiaiškinti, kiek bankų ir kiek tų blogų paskolų atsispindi, yra buhalternėse ataskaitose viso, visos, visos, visos ES bankos ir pamatysime, kad situacija bloga. Ir aiškus yra vienas dalykas. Mes neapsisaugojome nuo importuotos primestos krizės dėl įvairių priežasčių ir reikia pasiruošti ateičiai ir tų klaidų daugiau nedaryti. Okay, please, if you could... okay, gal galėtumėte apibendrinti šią diskusiją. Dėkuoju, aš taip ir padarysiu, labai įdomu buvo. Aš skiriu gan daug laiko šiam pranešimui ir džiaugiuosi, kad žmonės e, surado laiko ir jį perskaitė. Ir kai kurios pastabos tikrai buvo labai geros. Aš manau, kad yra labai svarbu, kad tokio pobūdžio dokumente būtų išsakomi prieštaringi dalykai. Aš nesitikėjau, kad jūs viskam pritarsite, nes nebėjau, kad ir man, net kolegos iš mano pačios partijos ne viskam gali pritarti. Apie TVF dokumentą. Olivia Blanchett e, e, aš asmeniškai labai gerbiu ir nemanau, kad mes galime tiesiog ignoruoti jos parengtą dokumentą. Aš manau, kad uh, 2 procentų infliacijos riba e, egzistuoja jau ilgą laiką. Pasaulis per pasarusius 20 mečius pasikeitė ir gal mes turėtume iš naujo pagalvoti, kokia būtų primtina infliacijos riba. Gal pusė procento nieko nepakeistų, o gal ir suteiktų mums daugiau lankstumo. Nežinau, reikėtų dar šį klausimą svarstyti. Aš nemanau, kad TVF dokumentą reikia tiesiog išmesti iš šiukšlių dėžę. Aš nebūtinai viskam pritariu, kas jame yra pasakyta, bet manau vis, vis tiek, kad šis dokumentas yra svarbus. Toliau BVP, Maastrichto kriterijai ir skolos rodikliai. Vėlgi, aš tyčia patikiu, išsakiau kai kurias prieštaringas mintis. Mes nesame eurozonos nariai ir todėl gal aš ir negaliu nieko sakyti šiuo klausimu, nes mano už pačios šalyje situacija yra labai nekokia. Na, Gal mes turėtume tiesiog galvoti apie e, konkretesnius sprendimus pritaikytus konkrečiai valstybei nariai, nes tai, kas e, gali būti naudinga Graikijai, nebūtinai pasiteisins Vokietijoje. Aš nemanau, kad kiekvienai valstybė nariai reikia nustatyti skolos rodiklį, bet galima būtų svarstyti įvairias galimybės. Ir akivaizdu, kad vieno kurpalio politika tikrai nepasiteisina. Ir uh, gal reikėtų suburti kelias ekspertus, kad jie pateiktų uh, pasiūlymą. Pane Berės e, ir uh, Svenas turi savo nuomonę dėl mokesčių rojų ir ko gero mes niekada nesutarsime šiuo klausimu, nes nekartą jau esame apie tai kalbėję. Jungtinė karalystė ir JAF yra tos šalis, kurios, ko gero, labiausiai naudojasi mokesčių rojais ir mažiausiai jų bijo. Taip yra dėl to, kad mes apmokestiname tiek įmonių pelną, tiek uh, uh, asmens pajamas, kad ir kur tas uh, pilietis laikytų savo lėšas. Ir manau, kad būtent dėl to mes nebijome mokesčių rojų. Be abejo, ekonominio reikalų komitete mes dar svarstysime šios klausimus ne vieną kartą ir aš su malonumu laukiu tolesnių mūsų diskusijų. Jei kas nors mano, nuvažiuokite į kokį nors mokesčių ir pažiūrėkite, kas ten vyksta ir tuomet jums viskas pasidarys aiškiau. Toliau. Apie šio pranešimo turinį aš turėjau tik septynis puslapius. Ir todėl aš skiriu visą dėmesį finansų sektoriui bei krizės ištakoms. Be abejo, ne viskas yra tobula. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad aš turėjau mažai vietos, mažai laiko, manau, kad e, sugebėjau padaryti tai, kas e, vis tiek yra įdomu. Ir dėkoju visiems už jūsų pastabas. Dėkoju Kei, dėkoju kolegoms. Galime baigti mūsų uh, uh, posėdį rytoj nuo 3, 3 valandos. Šiandien nuo 3 valandos mes išklausysime dar du tyrimus. Vienas iš jų yra susijęs su išlaidų neveikimo ir nepakankamo koordinavimo poveikio vertinimu. Taigi iki pasimatymo, dėkuoju.